Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße. Labadiena, kolegos. Džiugu pasveikinti jūs susirinkusius į pirmąjį mūsų e, užimtumo ir socialinių reikalų komiteto posėdį. Tai paskutinis posėdis prieš vasaros atostogas. E, darbo tvarkės punktui, nežiūrinti nieką, yra daug. E, Visų pirma, norėčiau pasveikinti Italijos darbo ir socialinių reikalų e, ministrą Giuliano Poletti. Mūsų posėdė tikrai malonu Jūs čia matyti ir darbo tvarkėje numatyta, numatytas išsamus Italijos pirmininkavimo aptarimas. Taigi dar kartą malonu Jūs čia pasveikinti. Visų pirma, darbo tvarkės projekto atvirtinimas. Ja patvirtiname. Noriu pa, pa, pra, išsakyti keletą pirmininko pranešimų. Visų pirma, dėl šiandienos darbo tvarkės yra keletas pirmininko pranešimų. Po to vyks keitimasis nuomonėmis su Giuliano Poleti, kuris atstovauja Italiją pirmininkaujančią taryboje. Toliau ketvirtasis darbo tarkės punktas ES 15 metų biudžetas. Penktasis punktas Europos platformos skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasimo nuo jos rytyje gerinti sukūrimas. Ir šeštas punktas kiti posėdžiai E, kitų darbo tvarkės klausimų nėra. Jei kas turite pasiūlymų, prašome juos išsakyti. Visų, taigi, pirmininko pranešimai. Visų pirma, e, kalbinis e, posėdžio režimas. Vyksta vertimas žodžiu, išskyrus danų, švedų, maltiečių, kroatų ir suomių kalbas. Šiandien ryte koordinatorių posėdėje įvyko diskusija ir bandysime užsitikrinti vertimą visomis reikalingomis kalbomis. Berots mums reikia danų, vertimo danų kalba. Šiam posėdžiui jis nesuteiktas, nepatvirtintas, bet darysime spaudimą, kad šis klausimas būtų išspręstas. E, visos kitos kalbos buvo panaudotos. Ir taip pat noriu pasakyti, mano e, užrašuose parašyta, kad turime visi drauge nusifotografuoti naujos kadencijos proga. Ir rugsėjo trečiąją, man atrodo, prieš pat balsavimą, tai numatyta, prašau visų susirinkti laiku. Ir prieš pat balsavimą e, bus fotosesija. Toliau Dar vienas pranešimas. Šis mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Jį galima e, sekti internetu ir galima panaudoti e-meeting prietaiką tam tikslui. Mes tenksimės, e, sieksime mažinti popieriaus kiekį naudojama parlamento darbe ir jūs esate raginami visą informaciją susirasti e-meeting svetainėje. Ir visi posėdžio dokumentai bus prieinami tokiu būdu. Toliau penktas pranešimas e, yra numatytas, yra parengtas e, pradinis e, medžiagos rinkinys skirtas visiems komiteto nariams įvairiomis kalbomis. Ir jei jūs patys jo nepasimsite, paprašykite, kad, taip, kad jūsų padėjėjai tai padarytų. Toje informacijoje yra naudingos informacijos apie komiteto darbą, taip pat apie teisėkurą, kaip sprendimai priimami Europos parlamente apie po, politikos departamento veiklą bei yra nuorodų į naudingos informacijos šaltinius. Taip pat yra įtraukta apžvalga e, aštuntosios kadencijos parlamento darbo programos apžvalga. E, ta informacija taip pat prieinama ir į e komitį svetainėje. Šeštas pirmininko pranešimas. komiteto, mūsų komitetos dėtis jau pasikeitė. Marko Valį jau nebe mūsų komiteto narys, jį pat, pakeitė ponė Ticijana Begin. Ji tampa mūsų komiteto nare nuo šiandien. Ir septintasis mano pranešimas. Šiandien jau įvyko du posėdžiai, įvyko koordinatorių posėdis ir aš pristatysiu svarbiausius jame aptartus klausimus. Mes susitarėme dėl mūsų darbų programos tvarkaraščio, dėl savo iniciatyvą rengiamų pranešimų, nuomonių ir apžvalgų. Koordinatoriai turi visą šią informaciją. Laiko neturime tiek daug, bet manome, kad per rugsėjo mėnesį patvirtinsime darbų programą. Antra, šį rytą susitarėme, kad spalio ir lapkričio mėnesiais pasinaudosime galimybę surenkti paskutinius klausimus šiais metais ir kalbėsime apie, e, svarstysime išsame transatlantinės prekybos sutarties. E, sutartį ir svarsysime jos aspektus susijusius su žimtumu. Pasikviesime pagrindinį dėrybininką, kuris derasi su jav dėl šios sutarties dalyvauti mūsų klausime ir taip pat sutarėme surenkti nauja, klausimą skirtą naujiems e, mūsų komiteto nariams. Ir nu, numatysime galimybę ir padėjėjams e, dalyvauti tame renginyje. Tikimės, kad tai bus sutvarkyta kiek įmanoma greičiau Norime, kad naujieji nariai įsitrauktų į darbą kiek įmanoma greičiau. Žinau, ką, ką, ką reiškia būti naujoku. Įvyko pirmasis e, EGF darbo grupės posėdis. Tai yra darbo grupė, kuri rengia pasiūlymus komisijai Europos globalizacijos fondo veiklos kontekste mes nusprendėme, kad reikia įtraukti šį punktą į, į mūsų komiteto posėdžio darbo tvarkę, kad būtų apsvarstyti skaidrumo klausimai susijęs su sprendimu prieimimu. Paraginame ombudsmeną instituciją užtikrinti didesnį skaidrumą, ypač buvo ragina, ombudsmeno institucija paragino mus skaidriau dirbti, todėl koordinatorių posėdžių E, protokolai ateityje bus skelbiami. Ir to posėdžio protokolas taip pat bus pridėtas prie mūsų komiteto e, posėdžio protokolo. Taip tieksime užtikrinti didesnio skaidrumo. Manau, kad tai bus mm, naudinga mūsų darbe. ir užtikrins sklandų pereimą. Man atrodo, kad tiek būtų pirmininko pranešimų, jei niekas neturi jokių pastabų, tuomet perinu prie trečiojo darbo tvarkės punkto. Keitimosi nuomonėmis dėl ita, pirmininkaujančios Italijos darbų programos. Noriu nebedėlzama suteikti žodį ministrui Polėti. Prašau. Grazie, grazie, signor Presidente, onorevoli parlamentarai. Labai ačiū pirmininkė, Gerbiami parlamento nariai, man labai malonu lankytis jūsų posėdėje ir atstovauti apsko tarybai. Šį pusmetį norėčiau padėkoti visiems, komisijai ir jums už puikų už bendrą darbą ir būsimus darbus. Kol kas matome didelį entuzijazmą, sieksime savo tikslų, sieksime užsitikrinti tvarų augimą, įtraukiamą pobūdžio augimą ir tikiuosi, kad mes e, dirbsime kartu su įkvėp, įkvėpimu ir e, nenuvilsime piliečių pasitikėjimo. Mes e, sieksime, e, kaip galima dažniau keistis informaciją su jumis, dirbsime kartu, e, atremdami mūsų bendrus iššūkius. Mes, kaip ir minkantis šalis, galvojame apie politinius ES prioritetus, taip pat pateiksime naujų pasiūlymų, kurie turėtų pagerinti visus procesus svarbiausias dalykas yra dirbti, kad užtikrintume augimą ir užimtumą didesnį ir e, jeigu pasižiūrėsime į šio komiteto prioritetus, reikia paminėti penkis prioritetus. Pirmasis jaunimo e, užimtumas, antras e, socialinė ekonominės ir pinigų sąjungos dimensija, trečias dalykas kova su skurdu ir socialinė skirtimi, ketvirtas dalykas socialinė ekonomika ir e, Penktas prioritetas - žalesis augimas. Šie prioritetai e, bus įgyvendinami e, peržiūrint strategiją Europą 2020. Mes, kaip pirmininkaujant šalis, skirsime didelį dėmesį tarybos veiklai šioje srityje ir EPSCO taryba spalio 16 Luksemburgė nagrinės šį klausimą taip pat Mes e, apie tai kalbėsime per trišalį socialinį vadovų susitikimą e, spalio 13 dieną. Norėčiau pristatyti Jums bendrai požiūrį, kurio ketiname imtis. Jisai yra pagrystas trimis pagrindiniais e, dalykais. E, pirmasis dalykas yra objekty, e, tikslai, priemonės ir valdysena. Trečias dalykas. Dėl valdysenos mums reikia šiame kontekste kalbėti apie Europos semestrą, kaip e, užtikrinti jo geresnį funkcionavimą tam, kad galėtume e, užsitikrinti, jog pasieksime strategijos 2020 tikslus. Spalio mėnesį mes tikrai atvirai keisime su komisija nuomonėmis dėl pasiūlymų, kurie galėtų sustiprinti nuosavybę, taip vadinamą, priežios e, priemonės, taip pat. Mm E, kaip geriau pagrindiniai veikiantieji asmenys galėtų e, dalyti savo pareigomis ir e, sieksime tam tikrų atsakymų, tam, kad procesas būtų labiau skatinamojo požiūrio. Ir mes galvosime taip tiek apie Europos semestrą, tiek apie strategiją Europą 2020 ir lauksime jūsų konstruktyvių pasiūlymų. Uh, Jeigu pasižiūrėsime į prioritetus, kuriuos aš paminėjau, jaunimo užimtumas. E, tai yra vienas iš didžiausių uždavinių Europai. E, po Berlyno ir Paryžiaus vyks trečias e, vadovų susitikimas mūsų e, pirmininkavimo pabaigoje. Mes daug dėmesio skirsime makroekonominiai politikai, kuri turėtų sukurti darbo vietas, taip pat uh, kalbėsiu apie tai, kaip svarbu užtikrinti kokybę ir finansinį tvarumą jaunimo garantijai, nes e, reikia galvoti apie struktūrinės problemas ES lygmenių. Gruodį EPSCO taryboje apie tai kalbėsime po švietimo jaunimo tarybos bus surinkta ši taryba. Jaunimo užimtų privatumo svarba nenorėtų mūsų dėmesio nukreipti ir nuo e, kitų labai rimtų problemų, pavyzdžiui, kovos nedarbo, ilgalaikių nedarbų, e, moterų klausimo darbo, jėgų, e, darbo rinkoje ir panašiai. Mes taip pat sieksime stiprinti socialinę dimenciją ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Ne formali taryba vyko Milane praeitą savaitę ir buvo jos metu kalbama apie tai, kaip pagilinti politinės diskusijas ir panaudoti automatinius stabilizatorius. Taip pat žiūrėsime į e, subsidijų sistemą, e, sprendžiant nedarbo problemas. Vyko diskusija tarp ministrų ir socialinių partnerių ES lygmenių. Ir pirmą kartą tokiu būdu įgėme galimybę susitelkti, aptarti įvairias galimybės. Pasižiūrėjome ir į tai, kaip e, Um, įvertinti stabilizavimo mechanizmų poveikį ir kaip padidinti bendrai darbo politikos priemonių veiksmingumą ir konvergenciją tarp valstybių narių. Žinome, kad šis klausimas yra gana prieštaringas. Ir Europos parlamentas gali mums labai daug ko padėti, nes jūs jau esate diskutavę pastaraisiais mėnesiais apie tai. Neformali taryba Milane mm, nagrinėjo ir kitus klausimus, pavyzdžiui, kova su skurdu ir socialinė e, atskirtimi. Peržiūrint strategiją Europa 2020 bus tai e, tam skirta E, nemažai dėmesio praėjo e, jau eilė metų nuo to, kai ji buvo pradėta įgyvendinti, bet mes susidūrėme su krize ir matome iš paskutinių ataskaitų, kad e, sieksime sumažinti 20 milijonų skurde gyvenančių žmonių skaičių. Ir jį mes, norėdami tuo pasiekti, galbūt turėtume pasižiūrėti dar į 2010 metais nustatytus kriterijus, tikslus. Jie buvo nustatyti tuo metu, kai buvo siekiama tam tikrų politinių kompromisų, bet praėjo keletas metų ir mums reikia, aišku, kovoti toliau su skurdu ir užtikrinti, kad turėsime pakankamai geras priemonės šiai veiklai nacionaliniai biudžetai, nacionalinė politika taip pat turi būti tam skirta. Socialinė ekonomika tai yra tarsi e, nepagrindinis prioritetas, tačiau tai yra labai svarbus elementas, kuriant darbo vietas ir išlaikant gerbuvį. Iki šiol mums pavyko kalbėti apie privačią viešąją paramą, bet ir socialinė ekonomika buvo tarsi e, neturtinga giminaitė. Tačiau e, žinome, kad mm, mūsų šalyse daug žmonių užsima veikla, kurios negali valstybė vykdyti. Ir tas ta rinka kartais laikoma neproduktyve, bet mes norime e, paskatinti mąstymą, diskusijas apie socialinę ekonomiką ir apie sverto poveikį, kurį ji gali turėti. Uh, E, ir taip pat e, poveikį kūrent kokybiškas darbo vietas. Dar vienas sektorius, į kurį turime išsamei pasižiūrėti ir apie ką buvo kalbama per bendras diskusijas Milane, darbo ministrai, aplinkos saugos ministrai apie tai kalbėjo, tai yra žalesis augimas. E, potencialas yra didžiulis, mes nepasinaudojame visomis galimybės iki šiol E, aišku, yra tam tikros rizikos perint prie tokios ekonomikos, bet mes turime pasižiūrėti, kaip, pavyzdžiui, galėtume ją pasitelkti sprendžiant nedarbo problemas. Reikia užtikrinti ir bendradarbiavimą tarp skirtingų institucijų, kad būtų galima pasiekti rezultatų ir užsitikrinti tvarų aukimą bei socialinę įtraukti. Norėčiau paminėti keletą pavyzdžių. Mes E, dirbsime E, toliau siekdami, kad būtų patvirtinti tam tikri jau pasiū... E, teisės aktai, pagal kuriuos jau pateikti pasiūlymai, pavyzdžiui, dėl nedeklaruoto, e, nedeklaruojamo darbo, dėl jo prevencijos, atgrasimo priemonių, nes toks darbas neigiamai veikia darbo sąlygas, su, iškraipo konkurenciją, tai susijęs su socialiniu dempingu, nuo jo kenčia ir valstybių biudžetai. Komisija e, gegužės 9 yra pateikusi pasiūlymą dėl Europos platformos kūrimo. Tokiu būdu siekiama paskatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir taip kovoti su šiuo gana didelį susirūpinimą keliančių reiškinių, galvojama apie priežios institucijas, apie tai, kaip įtraukti suinteresuotus asmenys, darbdavius, darbuotojus. Mums taip pat reikės keitis, keisis informacija, pažangiaja praktika, e, galvoti apie veiksmingas nacionalinės priemonės ir bendrijos egzistuojančias priemonės tam, kad kovotume su šiuo reiškiniu Pavyzdžiui, galima paminėti čia informacijos kampanijas, kurios galėtų būti veiksmingos. Yra ir daugiau galimybių. Mes sieksime e, bendrojo požiūrį iki spalio mėnesį, bendros pozicijos e, bet nesieksime bendros sistemos, nes egzistuoja daugybė sistemų, įstatymų, priemonių valstybėse narėse. Ir e, šis reiškinys nevienodai paveikęs yra visas valstybės narės, tačiau norėčiau pabrėžti, kad mes norime, e, kad valstybės narės privalomai dalyvautų šioje platformoje ir kad valstybės narės įneštų savo konkretų indėlį e, į tam tikras sritis ir dalyvautų iniciatyvose, kurios užtikrintų e, didesnį veiksmingumą, kovojant su šio reiškiniu, reiškiniu e, savo šalyje. Ir e, mes sieksime, kad aptarti tą klausimą ir su jumis, su paskirtų pranešėjų. Kitas dar klausimas. reglamentas dėl eures darbo vietų tinklą. E, e, ši priemonė reglamentas galėtų palengventi darbuotojų judumą. Milane e, surenkta speciali informacinė sesija, susitikimas šio klausimu ir tai galėtų padėti kovoti su nedarbo ES, ypač su jaunimo nedarbu, nes jauni žmonės yra labai judus. Mes turime suteikti paramą jiems e, įvairialypę šioje srityje galimybės e, ir profesinė, ir asmeninė prasme turėtume paremti juos. E, Graikija yra pasiekusi jau daugo, bet mes taip pat sieksime tęsti darbą ir e, sieksime, kad būtų susitarta kaip galima greičiau. Yra daug klausimų susijusių su darbu, e, tačiau aišku yra tai, kad mes visi e, sutinkame dėl pasiūlymo tikslų ir galimos naudos pirmiausia jauniems žmonėms. Manau, kad mums pavyks su jūsų komitetu konstruktyviai bendarbiauti, kai bus paskirtas pranešėjas. Ir dar pabaigoje norėčiau paminėti jūros žmonių direktyvą. siekiama užtikrinti bendras sąlygas žmonėms dirbantiems jūroje ir pasiekti sustarimą taryboje. Mintis yra pasižiūrėti galimai neigiamą poveikį dėl konkurencijos nacionalinių ir globalių mastų. Mes turime užsitikrinti, kad dirbsim veiksmingai ir įsigilinsime į šį klausimą. Tikiuosi, kad šis komitetas taip pat e, imsis šio klausimo kaip galima greičiau manau, kad mes e, galime įsipareigoti, mums pirmininkaujant, pasiekti pažangos taryboje šiuo klausimu. Baigdamas norėčiau Jums padėkoti, palinkėti Jums vaisingo darbo. Europa šiuo metu išgyvena e, didelius sunkumus ir mes bandysime rasti atsakymus kartu, kiekvienas iš mūsų um, vykdamas savo pareigas, prievolės ir uh, tuo pačiu metu kursime Europą kartu. Ačiū. Lieber Herr Minister, recht herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich denke, Sie. Ačiū, ministrė, už labai išsame įžangos kalbą tikrai dabar suteikėte labai daug medžiagos diskusijoms. Turime ilgą sąrašą norinčių pasisakyti, kurie paprašė žodžio. 22 inklusive der 22 Parlamento nariai prašo žodžio ir suteiksiu jiems žodį iš eilės pagal sąrašą. Mes turime valandą numatytą šioms diskusijoms. Iki 16.30, man atrodo, laiko nepakaks. Todėl pasiūlyčiau organizuoti mūsų diskusiją štai kaip. Visų pirma, pirmas klausimų raundas, kuriame frakcijų koordinatoriai turės galimybę klausti Mm, atitinkamai pagal frakcijų dydį. Vis tik tai prašysiu neviršti dviejų minučių. Patyrę nariai tikriausiai neturės problemų laikytis tų dviejų minučių limito, aš tą puikiai žinau. Antras raundas bus papildomai norintis klausti parlamentarai. Andrės pasižymėjo pavardės. Aš siūlyčiau uh, Mm, tam, kad pabaigoje nepritrūktų laiko, jau dabar užbaigti norinčių pasakyti sąrašą, nebent būtų paskutinės minutės prašymų, ne, taip nėra, tai tada e, kalbėtojų sąrašą užbaigiame. Prašysiu koordinatorių dabar pasisakyti visų pirma ir Karl Heinz Becker yra pirmas koordinatorius. Jis pavaduoja Davidą Kazą, kurio nėra šią popietę. Ich, uh... Ačiū, pirmininkė. Ministrė, kalbėsiu kaip galima trumpiau. Labai sveikinu mm, pagrindinį temų pasirinkimą pirmininkavimui. Tai tikrai esminiai klausimai, dėmesys sutelkiamas į nedarbą. Aš pabrėžiau tai, kad jaunimo nedarbas turi būti prioritetų sąrašo viršuje. Aš tai aišku siečiau su dar dviem dalykais, ką jūs paminėjote tarptų kitų prioritetų - socialinė rinkos ekonomika, žaliasis augimas ir darbo iniciatyva dėl socialinio verslumo. turėsime galimybę panaudoti žaliosios ekonomikos e, sukūriamą potencialą, aišku, svarbiausia kovoti socialinę atskirtimi ir taigi dėmesys sutelktinas ir į valdyseną. Aš sveikinu tai, kad Europos semestrui teikėte prioritetą. Manau, kad tai padės mums rasti tokius sprendimus, kurie būtų orientuoti į politikos priemonės. Uh, Ir aišku, mes turime tęsti ir pradėtą darbą dėl prevencijos, pavyzdžiui, ką Jūs kalbėjote apie tinklų kūrimą tarp darbo rinkų Europoje, būtina pabrėžti mokymą, švietimą, profesinį rengimą. Tai labai svarbu, kad būtų nepamiršti tie dvigubi modeliai švietimo ir profesinio mokymo ir tai reikalinga ir socialinių mm, partnerių indėlio nepamiršti, reikia galvoti ir apie eurės tinklo stiprinimą. Aišku, kad tai leistų užtikrinti labai efektyvų pirmininkavimą. Šis komitetas tikrai rems jūs mm, vis, visoje šitoje veikloje ir mano frakcija tikrai jums rems. Ja. Jutta Steinruk. Minister, beson... Ačiū, ministrė. Labai džiaugiausi, kai išgirdau, kad jūs raginate užtikrinti glaudesnį bendarbiavimą su parlamentu. Uh, su mūsų komitetu. Mes džiaugiamės, kad taryba nori tiesiogiai su mumis aptarti aktualius klausimus. Žinoma, mes remsime jūs šioje veikloje ir, ir taip pat sveikinus pasirinkus tokius pagrindinius prioritetus pirmininkavimui. Manau, kad labai svarbu iš tikrųjų, kad akcentuojami makroekonominio stabilizavimo veiksniai. Europai reikia priemonių, kurios padėtų spręsti krizinę situaciją, reikia solidarumo priemonių ir tai turi būti prioritetas. Turime kalbėti taip pat ir apie šių priemonių turinį, ne vien pavadinimas yra svarbu. Toliau, kai kalba apie kovą su jaunimo nedarbu, manau, kad reikia kaip galima greičiau įgyvendinti tai, kas jau yra pradėta visoje Europoje šią srityje. Pradėjome mm, jau Strasbūro plenarnėje sesijoje diskusiją šio klausimu ir mes, aišku, turime ir savo reikalavimų toje srityje. Jūs kalbėjote apie mm, mobilumą, judumą, aišku, savanorišką judumą, tai, ką mes labai remiame. Ir reikia pasakyti, kad vis tik tai vien tik tai judumas neišspręs jaunimo nedarbo problemos Europoje. Reikia galvoti apie investicijas į ekonomiką, į tikrų gerų darbo vietų kūrimą. Galvojant apie socialinę dimensiją ekonominės ir pinigų sąjungos, taip, mums būtinai reikalinga pažanga pažanga šioje srityje socialiniai klausimai neturi būti antraeiliai, galvojant apie ekonomikos augimo politiką. Reikia išvengti socialinio dempingo, atlyginimų dempingo, reikia analizuoti Europos ekonomiką, bet lygiai taip pat reikia ir užbriežti privalomai pasieknius rodiklius. Reikia nepamiršti Europos semestro, kaip jūs sakėte, žmonės turi matyti akivaizdžius rezultatus ir aš čia kalbėčiau apie konkurencingumą konkurencingumas neturi būti vienintelis variklis, vienintelė jėga. Šiame komitete, dirbdami kartu su jumis, kaip darbo ministru, mes tikrai sieksime spręsti darbuotojų situaciją ir šiuos klausimus būtina uh, pastumėti į aukštesnius punktus tarp e, prioritetų. Ir jūs kalbėjote taip pat apie tą platformą dėl nedeklaruoto darbo. Mes šiandien dar kalbėsime apie tai, nes tai yra numatyta mūsų darbo atverkė, nes tikrai tai yra labai skubiai spręstinas klausimas. Ta platforma turi leisti e, kontroliuoti situaciją, turi būti jungtinė kontrolė, turi, negali būti taip, kad 28 nacionalinių nacionalinį ego e, sprendžia tokius dalykus. Mums reikia europinės, jis Europą apimančios politikos, kuri leisų kovoti su nedeklaruotu darbu. Ar, e... Tikrai buvo virštas pasisakymo limitas. E, McIntyre ACR. Um, um Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė, kad atėjote, kad uh, pasidalijote savo ketinimais ir mintimis, ypač dėl augimo ir užimtumo. Manau, kad jūsų laukia labai intensyvūs mėnesiai, vertinus tai, ko norite pasiekti. Aš norėčiau tik tai mm, paprašyti su, trumpai pakalbėti apie jaunimo nedarbą. Mano manimu, tai yra klausimas, kuris nepaprastai svarbus šiam komitetui. Mes tikrai apie tai labai daug kalbame ir praeitą savaitę Strasbūrė patvirtiname rezoliuciją to klausimu. Um, manau, kad tam, kad padidėtų jaunimo užimtumas, mes turime sukurti tokią aplinką, kur verslas galėtų aukti ir kurti darbo vietas. Europos ministrai, Europos parlamentas negali sukurti darbo vietų, bet mes galime sukurti reikalingą aplinką, kur būtų kūriamos darbo vietos. MVI ypač 85 procentai naujų darbo vietų sukūriama būtent MVI, taigi mane ypač domintų tai, kaip jūsų manimai mes galėtumėm padėti MVI klestėti ir kurti tas darbo vietas. Dar vienas rytis, tai būtų įgūdžių netitikimas poreikiams. Turime tokių įmonių, kompanijų, kuriams reikia e, kvalifikuotų darbuotojų, tačiau turime daug jaunimo, kuris tokių įgūdžių, kurie yra reikalingi darbo rinkai, neturi. Ir dėl to netitikimo atsiranda labai daug neužpiltų lais, e, laisvų darbo vietų. Taigi norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate, kaip mes galėtumėm tą įgūdžių atotrukį sumažinti. Uh, Jūsų mm, dokumente ir jūsų kalboje girdėjau daug apie mm, pasidalymą praktiką. Iš tikrųjų yra ypač didelis pasidalymas tarp pietų ir šiaurės, ypač kai kalbame apie užimtumą. Aišku, negali pritaikyti visko pagal vieną kurpalį mm, pas, sukurtų sprendimų, kad jie veiktų visur. Bet aš norėčiau išgirsti iš jūsų, ką jūs galvojate, kokiose srityse politika, praktika, kuri veikia kažkur galėtų būti išplatinta, paskleista plačiau. Ir galiausiai, ko norėčiau pasiteirauti, būtų e, darbo vietų sugražinimas iš už ES ribų atgal į ES. E, tai yra verslo atkelimas atgal į ES. Kaip Jūs galvojate, mes galėtume tas tendencijas sustiprinti, kad tos darbo vietos grįžtų į ES? Ačiū. Aldė vardu Marian Hakin. Ačiū. Ministrė, dėkoju už tai, kad atėjote susitikti ir pasikalbėti su mumis šiandien. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mano frakcija palaiko jūsų prioritetus. Turiu keletą klausimų, kuriuos norėčiau užduoti. Kalbėjome apie Europos semestrą bei būtinybę sustiprinti jo nuosavybę. Parlamentui tai labai svarbu. Ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip parlamentas galėtų čia suvaidinti svarbesnį vaidmenį, nes manau, kad tai sustiprintų demokratinį legitimumą, ko mums ypač reikia. Jūs kalbėjote apie jaunimo nedarbą ir konkrečiai apie makroekonominę politiką. Gal galite konkrečiau pasakyti, apie ką kalbate? Jūs kalbėjote apie kokybę, jaunimo garantijų kokybę ir finansinį stabilumą. Manau, kad e, E, pripažinsime, kad e, pažangos pasiekė visos valstybės. Ar išteklių klausimas yra aktualus e, valstybėms narėms šioje srityje? Ir taip pat norėčiau, kad tai pakomentuotumėte. Kalbėjote apie ekonomikos ir pinigų sąjungos ekonominius stabilizatorius. Iš tikrųjų, tai aktualus klausimas. Esame apie tai keletą kartų kalbėję praeitos kadencijos komitete Ar yra padaryta apčiopiamos pažangos, e, apie ką galėtumėte pakalbėti? Toliau, socialinė ekonomika. Sakėte, kad tai šalutinis klausimas, dažnai suvokiamas kaip mm, vargšas giminaitis, bet, žinoma, tai turi balansuojamo poveikio užimtumui. Ar mąstėte apie kokias nors, kokias nors iniciatyvas čia? Manau, kad Italijo, Italijai, pirmininkaujančiai tarybai šiuo metu, tai turėtų būti ypač aktualu ir jei teiksite E, iniciatyvų šioje srityje, tai užtikrintų e, socialinės ekonomikos didesnį svarbumą, nes manau, kad jį tikrai galima, gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Ir man rodo, aš neviršiau man pasisakymui skirto laiko. Ačiū. Iš tikrųjų, šiek tiek sutaupėme laiko. GUE frakcijos vardu ponė Runija Kari. Nematau jos kas vietoj jos kalbės. Suteiksime žodį vėliau tam kalbėtojui. E, žaliųjų vardu Jean Lambert. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Italijai, e, ministriui už pristatymą. E, mano frakcija džiaugiasi daugeliu dalykų, dalykų, ypač socialinės ekonomikos srityje ir socialinio matmens vaidmeniu Europos semestre. Noriu užduoti porą klausimų dėl e, kovos su skurdu matmens, kurį minėjote. Ir ar rengėtis e, pakelti pajamų lygį dydį ir bandyti e, sumažinti atotrukį tarp skurdžiausių turtingiausių? Ar e, šiame kontekste bus keičiamas rekomendacijos dėl kriterijų kuriuos, ar, ar, keisite, ar teiksite tokių siūlymų, atsižvelgdami valstybių narių pasiūlymus. Taip pat noriu pratesti Marijan mintį dėl um, valdysenos ir nusavybės. Mūsų komitetui rūpi, ypač rūpi tai, kad e, semestro procese daugelie šalių ne, nedalyvauja pilietinė visuomenė, daugelie nedalyvauja ir nacionaliniai parlamentai, Noriu paklausyti, ar nagrinėsite šią situaciją. Kalbant apie neligybės aspektą, žinau, kad pirmininkaujantį Italiją pasisakė už tai, kad būtų, būtų pratestas kovos su diskriminacija direktyvos galiojimas. Gal galite tai pakomentuoti, nes e, mūsų komitetas yra susipažinęs su šią situaciją. Ir mano frakcijai ypač aktualus yra ekologiškas matmuo, plėtotės ekologiškas matmuo. Ir ministrė, ar jūs šiame sektoriuje mastote apie investicijas? Jūs kalbėjote apie įgūdžius, apie įgūdžių pusę, tai žinoma svarbu, bet Kartais e, e, puikiai pasirengę žmonės neranda darbo, nes niekas neinvestuoja į konkrečius e, pramonės sektorius. Ačiū F, e, FDD vardu Laura Adžėja. Ačiū. Labadiena, ministrė. Aš esu čia. Jūs kalbėjote apie socialinį judumą, o mes Italijoje kalbame apie nesaugias darbo vietas, nes e, stinga socialinės apsaugos tinklo ir toks judumas, darbo vietų judumas neužtikrinamas. Deja, judumas tampa prievolę daugeliui darbuotojų, žmonės yra priversti išeiti iš darbo arba jie yra verčiami rinktis e, situaciją, kuri nėra naudinga jiems, nėra naudinga jų darbo aplinkai. Iš esmės tai yra e, žmonių šantažas. Tokiu būdu žmonės yra verčiami kažką rinktis, ko, ko jie nenori ir negali investuoti į savo ateitį. Jei aš e, būčiau jauna darbuotoja, turiu neapsaugotą darbo vietą, susitokiu ir, e, pavyzdžiui, bankas man duotų paskolą. Davoso susitikime svarbiausi pasaulio finansų ekspertai akcentavo, kad pasaulio turtas yra sukauptas vos kelių žmonių rankose, kurie tą turtą panaudoja išnaudodami darbo jėgą. Galbūt vertėtų e, atsisakyti socialinio šoko e, absorbavimo idėjos ir bandyti ir vietoj to pradėti investuoti į žmonės. Kaip pilietė, aš manau, kad turtą reikia perskirstyti e, lygiau, teisingiau žmonėms. So, dankeschön, das war die Runde der Koordinatoren. Bis... Ačiū. E, išklausėme, koordin... išklausysime koordinatorių. Pone Runiekari išėjo, bet manau, kad ji dar pasisakys vėliau, užduos klausimą vėliau. E, pasisakymui, dabar, tiems, kurie dabar kalbės e, pasisakymui, skiriame pusantros min, minutės. Dėja, tuo tarpu galiu skirti po dvi minutės, bet prašyčiau kalbėti, jeigu galėtumėte sutaupyti laiko kalbėdami glausčiau, būtų puiku. Dabar kolega Bar. Ačiū. Pirmininkė ministrė, noriu padėkoti Jums už pristatymą. Jūs pristatėte labai ambicingos drąsios programos apmatus. Kalbėsiu labai glaustai, turiu porą konkrečių klausimų. Jūs kalbėjote apie nedeklaruojamą darbą. Kita problema - socialinis dempingas Europoje. Tai ypač aktualu transporto sektorijoje, bet ne tik ten. Tai, tai reiškinys, kuris egzistuoja statybų sektoriuje, taip pat valymo paslaugų sektoriuje. Noriu paklausti, rengitės imtis čia iniciatyvos? Galbūt tas klausimas jau buvo keltas ministrų susitikimuose. Jei taip, kokį požiūrį palaikytumėt šiuo klausimu? Taip pat e, kova su skurdu Visiškai remiu Jūs e, dėl Jūsų išsakytų e, komentarų šią temą. Džiugiuosi, kad apie tai kalbėjote. Noriu išsakyti prašymą. Ypač kalbant apie skurdo problemą, patys skurdžiausiai benamiai yra didžiausia problema. Apie tai daug nekalbama, bet manau, čia šiuo klausimu mums reikia iniciatyvos. Uh, Mes nuolatos girdime apie tai, kad komisija mums primena, jog tai yra valstybių narių kompetencijos rytis, gal būtų galima priversti valstybės narės kažką galų galę padaryti tuo klausimu. Pone Dželentyli. Ačiū, pirmininkė. Ministrė Palėtė, malonu Jūs čia vėl pasveikinti. Aš e, su dideliu susidomėjimu išklausiau jūsų minčių ir pastebėjimų, jūsų pristatymo mūsų komitete. Noriu pasiūlyti įtraukti papildomus aspektus, apriepti daugiau temų diskusijose, kurios, kurių mes neturėtumėme pamiršti. Visų pirma, moterų darbas, bei taip pat E, e, šeimos ir, ir profesinio gyvenimo derinimas. E, egzistuoja daugybė politikos iniciatyvų, kurių tikslas suteikti moteriams daugiau galimybių suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą ir realizuoti savo ambicijas įveikti iškylančias kliūtis. Daugeliu Ehm, iškyla nedarbo problema. Žinome, turime kalbėti apie jaunimą ir kruopščiau įvertinti, kaip jaunimo garantija e, yra įgyvendinama įvairiose valstybėse narėse. Manau, kad galima būtų pradėti, pavyzdžiui, vertinant iniciatyvas, kurių buvo imtasi mano regione. Tačiau turime nepamiršti ir kitų e, galimų uh, atveju. Pavyzdžiui, e, žmonės išstumti iš darbinės, iš darbo rinkos. Turime su, suderinti visus mūsų projektus ir pateikti tokį pasiūlymą, kad, kad mūsų darbas, mūsų pasiūlymai atitiktų kitų komitetų nuoseklų darbą imigracija, pavyzdžiui, apie tai dažnai kalbame ir čia, ir plenarinėje sesijoje. Įsivaizduojate tikriausiai, su kokiamis problemomis čia susiduria pietų Italija. Norėčiau iš, išsakyti labiau holistinį požiūrį. Manau, kad turime šiame kontekste kovoti su e, ypač dideliu skurdu. Turime pasitelkti visą E, sukauptą patirtį, kurią atstovauja čia esantis komiteto nariai ir pasinaudoti jūsų vyriausybės ir jūsų pasirengimu imtis tų visų svarbių klausimų, kurie mūsų laukia. Dėkuoju, Tomas man. Dėkuoju, labai teisingai pastebėjote, kad pirmas prioritetas yra kova su jaunimo nedarbu. Mes turime iškoti būdų, kaip aprūpinti jaunimą nedarbu. Ir mūsų komitetas tą e, jau darė. Atsirado jaunimo garantija nors e, vis tik tai ta garantija netiek jau daug gali ir garantuoti. Reikia siekti, kad ji būtų deramai įgyvendama, nes kol kas nepakankamai lėšų jai skiriama 6 milijonai eurų. Ministrė, ką mes galėtume padaryti, kaip panaudoti tuos 6 milijonus nuo sausio mėnesio ta suma jau yra numatyta, bet ne, pinigai nepasiekia visų adresatų, reikia teikti paraiškas, reikia tiksliai nurodyti, kai bus panaudotos lėšos, bet negali jauni žmonės laukti, kol bus išspręstos visos biurokratinės problemos, reikia procesą. E, kažkaip vykdyti ir ką jūs galite padaryti, kad daugiau būtų veiksmo, vyksmo. Uh, Aš dėje turėsiu išvykti, bet mano komanda bus čia ir išklausysime jūsų atsakymą. Ar jūs galite pateikti kokiu nors konkrečių pasiūlymų? Dėkoju Tomai. Brando benefičiai. Benefejas pasitaiso pirmininkas. Pirmininkė ministrė, man labai malonu kreiptis į Jūs. Aš esu naujas Europos parlamento narys, e, dirbu šiame komitete kaip naujas narys. Ponas Junkeris per plenarinę sesiją aiškiai pasakė, kad mums reikia, jog nauja komisija aktyviai dalyvautų kovoje su nedarbu, pirmiausiai su jaunimo nedarbu Esame patvirtinę rezoliuciją šiame parlamente dėl jaunimo nedarbo. Joje minimi kai kurie klausimai ir taip pat yra speciali grupė, kurią aš priklausau, kuri pateikė savo pasiūlymų. Visoje Europoje jaunimas kenčia nuo nedarbo problemos, bet e, padėtis nėra visur vienodai. Mes turime užtikrinti didesnį mobilumą. Jaunimui taip pat reikia siekti baigti kurti bendrąją rinką. Turime siekti to, ką daro kai kurios vyriausybės, kaip pavyzdžiui Italijos vyriausybė. pavyzdžiui, kvotas pašalinti nacionaliniam įnašui finansavimo. Taip pat taikyti kitas priemonės, kad būtų galima išlaisvinti lėšas ir jas būtų galima panaudoti, kuriant darbo vietas. E, du konkretus prašymai. Atsižvelgdamas į tai, kas buvo pasakyta, norėčiau išgirsti konkrečiau jūsų atsakymuose apie eures e, plėtotę. Užimtumo srityje teikiamos paslaugos yra labai svarbios daugelie šalių sistemos yra skirtingos, bet norėčiau paklausti jūsų, kokia yra padėtis. Ir kitas dalykas, e, galbūt galima galvoti apie rezoliuciją. Mes su sekretoriumi Konci bandome spręsti automatinio stabilizatoriaus klausimą. Ir tai atrodo, kad bus vienas šalios jūsų elementų darbo. Ačiū prašyčiau neviršti dviejų minučių. Labai ačiū, ponė Lopė Fontane. Ačiū, e, ministrė. Labai malonu, kad dabar, kai vyksta pirmas mūsų posėdis, e, ministras atvyko, mums pristatė prioritetus. Aš linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės, nes manau, kad visų visoms valstybėms ir mano šaliai labai svarbu bus jūsų darbai. Kalbėsiu trumpai, nes kolegos jau paminėjo daug įvairių klausimų. Pirmiausia, aš norėčiau uh, užsiminti, pakalbėti apie uh, Europos semestrą ir teisėkuoje mes uh, e, sutarime dėl pasiūlymų, palaikome juos ir norime, kad į jūs atsižvelgtų kas, e, kad juos būtų atsižvelgta ir būsime labai dėkingi, jeigu mums būtų pateikti nauji pasiūlymai prieš juos pateikiant svarstyti tarybai. Kitas dalykas - strategija 2020, ji labai svarbi kovojant su skurdu, bet bijau, kad peržiūra e, nebus labai ambicinga, reikėtų siekti kaip galima daugiau. Norėčiau dar pateikti Jums keletą klausimų. Buvo kalbama apie tai, kad e, institucijos viešosios dirbančios užimtumo srityje turėtų e, geriau bendradarbiauti. Ir taryboje buvo pasisakyta už atitinkamų valstybės institucijų tinklą. Uh, Mes parlamente manome, kad dalyvavimas tokiame tinkle turėtų būti privalomas. Ką Jūs manote? Jūs taip pat minėjote vieną prioritetą, kuris ir mūsų prioritetas yra, tai yra kova su jaunimo nedarbu. Kalba, reikia kalbėti apie didesnės lėšas, ir daugiau priemonių. Jūs minėjote, kad sieksite daugiau lėšų, bet iš kur ateis tos lėšos nuo 2017 metų, pavyzdžiui. Matau, kad jau viršiau laiką, tai baigsiu. Ne nediskriminavimo principas. Reikia nepamiršti Romų bendruomenės ir norėčiau pateikti vieną konkretų pasiūlymą kad, kad jūs pateiktumėte daugiau pasiūlymų konkrečių dėl šios grupės. Ir galiausiai linkiu jums sėkmės. Uh, Marita Ulsko. Labai ačiū, ponė uh, ministrė, kad jūs atvykote, nėra vertimo iš švedų kalbos, tai aš prastanglų kalbą bandysiu pateikti savo klausimus. Noriu pasakyti, kad programa jūsų yra labai ambicinga, gera tą programą, kurią ką tik girdėjome. Daug klausimų svarbių yra darbo tvarkyje, visi, kurie reikalingi. Svarbu, mano nuomonė, nepamiršti, kad e, Europoje matome daugiau ekstremizmo ir konfliktų. Bet taip atsitinka dėl to, kad kai kurie žmonės visomis išgalėmis ieško darbo, o darbdaviai naudojasi tuo ir e, sukuria nesaugumą, mokami žemi atlyginimai, e, žmonės dirba nedeklaravę e, savo darbo. Ir tai yra nepaprastai pavojinga Europos kontekste. Labai e, malonu, kad jūs daug dėmesio skirsite socialiniam aspektui, makroekonomikai politikai, kovai e, su jaunimo nedarbu. Taip pat labai svarbu yra užtikrinti, kad žmonės gautų orų, padorų atlyginimą už padorų darbą. Ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos norėjau Jums pasiūlyti Jūsų darbos. Ačiū. Kisė, Danuta Jasovietska. Danuta Jezlowiecka. Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Ministrze, bardzo cieszę się, że prezydencja... Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad pirmininkaujant į Italiją į savo prioritetų sąrašą įtraukė nepaprastai svarbius klausimus mūsų komitetui. Ir vienas iš jūsų prioritetų, aišku, yra kova su nedarbu jaunimo tarbe. Nuo 2013 metų yra 2 milijonai darbo vietų sukurta Europoje, tačiau jos vis dar yra laisvas, neužpildytos. Taigi reikia kalbėti apie įgūdžių netitikimą, darbo rinkos poreikiams. Ir ponas Bekeris kalbėjo apie tai, ką jūs darysite to klausimu. Tomas man sako, kad mes turime ryštingai imtis veiksmų, taigi norėčiau paklausti, kiek ryštingai veiks pirmininkaudama Italija. Džiaugiuosi, kad vienas iš prioritetų yra mm, socialinių investicijų rėmimas Europoje tam, tam kad būtų galima sustiprinti Europos socialinių modelių veikimą Europoje. 2012 m. lakrytį Europos parlamentas patvirtino mano pranešimą dėl socialinių investicijų, kur mes kreipėmės į valstybės narės, kad jos reformuotų savo socialinės sistemas ir kad galvotų apie mm, tokius valstybės modelius, kur piliečiai būtų daromi aktyvesniais veikėjais, kad e, galvojant apie socialinės gerovės modelio reformavimą. Taigi, kaip jūs padarysite mm, piliečius aktyvesniais? Ir galiausiai, kaip mm, pagerinsite darbuotojų teisių laikymasi, pagarbą joms, e, kiek, e, kaip galvojate, mm, kiek įmanoma bus sukurti tą europinę platformą kovai su mm, slepiamu e, darbu, nedeklaruotu darbu. Jeigu Mm, pirmininkaudama Italija žengs bent vieną žingsnį kiekvienoje iš savo prioritetinių sričių, tai jau bus didžiulis nuveikimas, didžiulis darbas, kadangi geriau, kad ir vienas nedėlis žingsnis tai nei iš viso stovėti vietoje. And, uh, minister. E, Simon. Ačiū pirmininkė. Ministrė, jūs kalbate, kad jaunimo nedarbas yra viso ko esmė, tai yra centrinis klausimas ir tai labai svarbu. Programos 44 puslapyje angliško varianto kalbam, užsimenama apie priemonės, kurios, e, kuriomis bus kovojama su vis didėjančiu garantijų nebuvimu darbo srityje, kuomet e, darbo vietos yra visiškai negarantuotos. Taigi, e, galvojant apie tos pavojus, kad mes sutelksime dėmesį tik tai į makroekonominius dalykus, darbo vietų kiekybę, nebegalvosime apie kokybę ir jaunas žmogus, pavyzdžiui, mano rinkiminė apygardo, aš tai tik vakar papasakoju apie kolegas, kurie m, mm, iš esmės dvir, dirba uh, po 27 valandas tokiomis pamainomis McDonald's restoranuose. Iš tikrųjų, kada buvo tokie laikai, kai žmonės dirbo 27 valandas e, tokias, tokio ilgio pamainas McDonald's restoranuose už grašius e, arba panašus tokie nulinių valandų, pavyzdžiui, kon, darbo kontraktai, e, jungtinė karalystėje netik, netikros darbo sutartys, kur netikros valandos yra įrašomos sistemos, kur darbo vietos visiškai jokių garantijų neturi, darbo sutartis be jokių garantijų. Taigi, ką mes padarėme dėl tokių žmonių? Po keliarių metų galėsime įvertinti, kad tikrai buvo konkrečių priemonių imtasi, pirmininkaujant Italijai, kad būtų galvojame ir apie kokybę, ne vien tik tai apie kiekybę, nes būtent jaunimas dažniausiai nukenčia, galvojant apie būtent šitą darbo rinkos pusę. Sant Anne Gerike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 Ačiū ministrė už Italijos pirmininkavimo tikslus, tarp kurių yra Europa palanki vaikams visose valstybėse narėse. Ar jūs manote, kad mm, šeimos politikos performulavimas yra pozityvus dalykas e, valstybėse narėse, mm, galvojant taip pat ir apie uh, atitinkamo šeimos politikos, vaiko politikos patvirtinimo, nes iš tikrųjų, jeigu galvojame apie užimtumo didinimą, reikia nuo ankstyvesnio amžiaus pradėti dirbti su jaunimu, reikia galvoti ir apie šeimos politikos tobulinimą. Čia reikia aiškios Europos politikos dėl šeimos, dėl vaikų, tai būtų ilgalaikis įsipareigojimas ateičiai, tvarumui. Gal Italija iš tikrųjų būtų pajėgi mums parodyti kelią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 ministrė, už jūsų pristatytą programą. Šiandien iš tikrųjų kalbame apie jaunimo nedarbą ir turiu sutikti su jumis, kad vienas iš svarbiausių dalykų būtų galvoti apie investicijas į tolesnį mokymą. Ir mm, norėčiau jūsų paklausti, ką jūs turite omenyje, kai sakote, kad Europos parlamentas galėtų prisidėti prie šio proceso kad būtų galima kovoti su jaunimo nedarbu. Kai pažiūrime į tuos faktus, kad iš tikrųjų tokio labai didelio nedarbo um, priežastys turėtų būti išanalizuotos ir išsiaiškintos, visų pirma, mm, pavyzdžiui, dėl to, kad monetarinė sąjunga galbūt neteisingai buvo suformuota, galbūt MVI situacija nėra pakankamai suvokta, būtent jos sukūrė darbo vietas, o iš tikrųjų. Mm, pastarojo laikotarpio politika buvo labai neigiama MVI atžvilgių, nes yra labai daug um, naujo reguliavimo, reglamentavimo. Aš norėčiau paklausti, ką jūs darytumėt dėl to perteklinio uh, reguliavimo. Ir galiausiai galvojant apie Milano tarybos diskusijas, kalbėjote apie bendrą socialinę sistemą, kurios reikėtų galbūt siekti ir kad visos valstybės narės galbūt turėtų joje dalyvauti. Aš norėčiau, kad jūs plačiau pakalbėtumėte apie tokią tą bendrą socialinę sistemą ir konkrečiau, koks būtų tos sistemos turinys. Ačiū, Richard Howitt. Minister... Ačiū, pirmininkė ministrė. Noriu paklausti dėl įmonės socialinės atsakomybės, nes m, mm, esu pranešė šiame komitete jau daug metų to klausimu ir aš žinau, kad Italijoje jūs esate taip pat atsakingas už tos klausimus ir tavo pirmininkavimo programoje kalbate apie tai, kad m, mm, būtų siekiama bendrai suprogramuoto ES lygmenių e, įmonės socialinės atsakomybės priemonių gyveninimą. Aš norėčiau, kad plačiau apie tai pakalbėtumėt ir toliau apie m, mm, įmonių atskaitomybės įsireikalą reikalavimus, ar bus e, Italijos pirmininkavime kažkokia tai data nustatyta, kada bus galima e, tarybos susitarti dėl to. Ir toliau e, dėl to, ką, dėl to rašto, kurį gavote m, iš keturių organizacijų, kurios bendrai kalba apie įmonių socialinę atsakomybę, tai vadinama ta globali iniciatyva. M, dėl tvarios plėtros, e, taip pat ką jūs galvojate padaryti dėl tos direktyvos įgyveninimo, ar jūs toliau e, dirbsite šio, dėl šios iniciatyvos, dėl šio pasiūlymo ir galiausiai dėl to um, veiksmų plano pagal jungtinių tautų gairės dėl um, verslo ir žmogaus teisų. Jūs žinote, kad iš to komunikato, iš komisijos, komisijos dėl įmonių socialinės atsakomybės, um, kas yra pasiūlyta, ar jūs pirmininkavimo metu kažką padarysite, ar jūs savo veiksmų planą įgyveninsite pagyvensite ar paraginsite ir kitas valstybės tą patį padaryti. Ačiū. Toliau Amira Picoto. Ministrė, noriu pasveikinti Jūs čia, Europos parlamente, kur daug kalbame apie darbą, bet kur darbo daug ne, nepadaroma. Jūs tikriausiai esate girdėjęs apie šią tradiciją. Uh, Noriu pasidalinti porą pastebėjimų. Europos Sąjungoje yra 28 valstybės narės, kurių sistemos taisyklės darbo e, tvarkos, darbo rinkos reglamentavimas yra skirtingas. Todėl negalime kalbėti apie Europos Sąjungą ir bendrą rinką tokiamis sąlygomis. Noriu paklausti jūsų, kaip, re, ką renkitės daryti, kad tos taisyklės būtų suderintos. Uh, nes kitu atveju visada bus e, praneš, šalių pranešesnėje situacijoje ir prastesnėje situacijoje. Jūs puikiausiai žinote, kad Italijoje yra apie 3 milijonai bedarbių ir daugybė bedarbių Europos Sąjungoje. Noriu, kad perdotumėte žinę savo vyriausybei. Mes nebegalime priimti dar daugiau imigrantų Italijoje. Negalime įsileisti į Italiją darbo ieškančių žmonių, kurie niekada, ne, kurie niekada neras darbo. Noriu paklausti, ar jūs pritarėte mano nuomoniai, ar jūs manote kaip, taip pat kaip ponas Junkeris, kuris teigia, kad Europa sulauks dar 50 milijonų migrantų ateityje. Ačiū, ponas Pierinski. Ačiū. Ministrė, Italijos e, pirmininkavimo prioritetuose yra konstatuojama, kad ekonomikos krizė atskleidė, jog struktūrinės reformas turi lydėti priemonės užtikrinančios socialinę sanglaudą. Ar jūs Ar jums atrodo, kad socialinės sanglaudos koncepcija gali tapti svarbiausia tema diskusijose dėl socialinės politikos ir su svarbiausiu ekonomikos ir pinigų sąjungos siekiu socialinėme sektoriuje. Visi iki šiol išsakyti komentarai atskleidžia, kad e, egzistuoja visa eilė netidėliotinų problemų susijusių su socialinė sangloda bei yra vidutinės trukmės ir ilgalaikių prioritetų ir iššūkių susijusių su, su ta tema. Taigi parlamente mūsų komitetui tenka e, užduotis tapti aktyviausių e, komitetų, kuris užtikrintų proveržį šioje srityje. Kaip, kaip, kaip jūs į tai žiūrite? Ačiū. Kristina Morvai. Ačiū. Ministrė, aš esu e, parlamento narė iš Vengrijos ir norėčiau užduoti Jums klausimą dėl Italijos pirmininkavimo prioritetų, ypač dėl e, kalbant apie piliečius, kurie yra laikomi antrarūšiais ES piliečiais. Man svarbiausias e, prioritetas yra jaunimo nedarbas. Tikriausiai sutiksite, kad daugybė e, piliečių, vengrijos piliečių yra privesti ieškoti darbo svetur, kitose šalise. Jie tampa e, savotiškais ekonominiais pabėgėliais ir jie te, te, tenka, jiems tenka dirbti kitokiamis sąlygomis, jie a, a, būna. Mm, a, e, išplėšti iš savo prasnės aplinkos, nebegali palaikyti ryšių su šeima ir draugais. Ar jūs to sutinkate? E, mūsų komitete tai laikoma normalia situacija, nes, nežinau, kad tas požiūris pasikeisų, nes mano šalyje ta, ta, tokia, su tokia skaudžia situacija susiduria daugybė šeimų. Kitas aktualus klausimas – skurdas. Pavyzdžiui, Vengrijoje žmonės dirba sunku fizinį darbą, ir dirba jį 8 valandas per dieną, gaudami 200, 200 eurų atlyginimą per mėnesį. Žmonės dirba gamyklose, kurių, kurių savininkės yra Europos įmonės. Tos pačios įmonės vakarų Europoje esančiose e, filialuose, tokiose pat įmonėse moka. E, nuo 5 iki 10 kartų didesnį atlyginimą. Ar jūs manote, kad tai teisinga situacija, galbūt reiktų imtis veiksmų prieš kovojant su tokiu reiškiniu? Pavyzdžiui, pareikšti, kad kad negali egzistuoti toks atlyginimų skirtumas, jeigu, ta pati, jeigu kalbame apie tos pačios įmonės filialus. Toliau, e, visapusiška e, investicijų ir prekybos sutartis su JAV kaip tai atsilieps mažoms ir vidutinėms įmonėms bei jų darbuotojams. Siūlau komitete surenkti TTIP aptarimą, pasikvešiant ne tik Europos institucijų atstovus, bet taip pat ir mažų ir vidutinių įmonių atstovus, kad išsiaiškintume, ką jie apie tai mano. Ačiū Silvio Kosta. Ar išėjo kolega puikujai taip? Lampros fondudis. Ačiū pirmininkė. Pone ministrė, kalbant apie nedeklaruojamą darbą, tai susiję ne tik su mokesčių vengimu, tai turi pasiekmių šalių ekonomikai. Toks darbas, nedeklaruotas darbas, e, dažnai tokį darbą dirba imigrantai ir tiems žmonėms, tie žmonės susiduria su rizika savo sveikatai. Jie, pavyzdžiui, dirba uh, E, paslaugų srityje, restoranų virtuvėse, su nedeklaruojamu darbu kovoti yra paprasta. E, reikia nustoti mokėti atlyginimą grinais ir reikalauti, kad atlyginimą darbdavys mokėtų e, pervesdamas pinigus į, ba, į sąskaitą bankę. Visos e, socialinės ir, ir pensijų sistemos įmokos taip pat turėtų būti e, iš karto atskaitomos. Taip užtikrintumėme e, tokio darbo priežiūrą ir kontrolę. Griežtos bausmės darbdaviams, kurie e, išnaudoja darbuotojus siūlydami ypač žemą atlyginimą, yra taip pat svarbus dalykas. E, reiktų kovoti su situacija, kurioje darbuotojai tampa tokios, situacijos, to, to, tokios padėties aukomis. E, Europos Sąjunga e, valstybėms narėms bendradarbiaujant turėtų parengti gairias, kaip kovoti su tokiu reiškiniu. Kalbant apie neteisėtai šalį patekusius imigrantus, e, valstybės turi juos laikyti tinkamomis, pasiūlyti jiems tinkamas apsigyvenimo sąlygas, kol mm, ateis momentas jiems sugrįžti į savo šalį. Taip pat reiktų sustiprinti darbo inspekcijų darbą, vengiant nedeklaruojamo darbo. Uh, Taip pat e, reikia nepamiršti, kad visa tai labai apsunkina pensijų sistemą. Ačiū. Tuo iškau, tai, ir baigiame e, kalbėtojų sąrašą. Išklausėme visus pasisakymus. Ministrė, aš pažadėjau Jums, kad vyks gyvos diskusijos. Galbūt truputį per daug prisižadėjau, bet Žinau, kad neįmanoma visko priepti. Jūs išklausėte 22 kalbėtojus, todėl jų, jūsų pasisakymo laiko aš neribosiu, nes tai būtų tikrai nelogiška šiomis sąlygomis. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Jums visiems už Jūsų linkėjimus, pa, e, pasisakymus ir klausimus. Tikrai bus nelengva atsakyti išsamei visus užduotus klausimus, bet aš pasistengsiu apriepti visus klausimus atsakymuose. Mano atsakymai bus gana bendro pobūdžio, bet aš tikiuosi, kad aš aptarsiu visus iškeltus klausimus. Taigi, pirma klausimų grupė. Italija pirmininkavimo metu siekia tam tikrų prioritetų semestro kontekste. Iš tikrųjų, mes suprantame, kad pusės metų laikotarpis yra na, gana trumpas, nes pradeda, pradeda darbą nauja komisija, taip pat dėl kitų apribojimų, bet tai bus pirmasis naujos kadencijos darbo pusmetis. Todėl diskusijos, kurios bus surenktos ir, ir temos, kurios bus įtrauktos į darbo tvarkę, e, turės didesnio poveikio, peržengs šešių mėnesių pirmininkavimo darbo atvarkę. Todėl mes imamės tam tikrų aktualių temų, ne, ne todėl, kad nesuvokiama, jog mūsų galimybės yra ribotos per tą šešių mėnesių laikotarpį. Mes e, žinome, kad taryba, parlamentas ir komisija sėkmingai bendradarbiauja darbo ir užimtumo klausimais ir gali e, tikrai neblogai padirbėti. Ir tai mums pagelbėtų įtraukiant į Europos ateities darbo atvarkę aktualiausius klausimus. E, Klausėte, ką Europos parlamentas galėtų padaryti. Manau, kad va, iš šio požiūrio taško Europos parlamentas galėtų pasiūlyti krypti, nu, nu, nuvesti visus tinkamų kelių, pademonstruoti, kokia kryptimi jis norėjo eiti reiktų ir išsakyti mintis, mintis apie tai, kokiu keliu reiktų eiti, o paskui komisija taryba taip pat atliks savo darbą. Jei mums pavyktų užtikrinti tikrą dialogą, mes pasiektume gerų rezultatų. Tai pirmas mano pastebėjimas ir šį savo atsakymą noriu susijęti su e, Europos semestro klausimu. Manau, jog bendrais bruožais mums reikia užtikrinti didesnės dialogo galimybės tarp skirtingų institucijų, kad, kad vyktų tikras nuolatinis dialogas. Dar vienas dalykas. Reikia, kad tame dialoge dalyvautų įvairios struktūros, parlamente, komisijoje ir taryboje. Įvyko pirmasis bendras uh, užimtumo ir aplinkos saugos ministrų posėdis. Rengėmės surenkti švietimo ir užimtumo ministrų susitikimą. Kalbėsime apie stabilizavimo veiksnius ir pasikvietėme Italijos uh, ekonomikos viceministrą. Uh, nes mes suprantame, kad mes negalime patys vieni kalbėtis, reikia įtraukti įvairias šalis į dialogą, nes jei visi dirbs izoliuotai ir, ir savarankiškai ieškos atsakymo į iškylančius iššūkius, tik remiantis savo kompetencijų sritimi, tai reiškia, kad mes visi tik akcentuojame kad nieko nepasieksime, reikia bendrai ieškoti sprendimų. Uh, Taigi bendradarbiavimas ir dialogas tampa labai svarbių institucijų darbe. Ir todėl savo darbą per, per kitą semestrą ir numatome būtent tokiame kontekste. Norime tiesiogiai įtraukti socialinius partnerius į diskusijas vykstančias neoficialiose ministrų tarybose. Tokiu būdu išgirsime įvairių suinteresuotų pusių nuomonės, uh, įtrauksime juos į svarbių klausimų sprendimą ir manau, kad tokiu būdu pasitelkę šį metodą pakeisime e, darbo metodą. Dar vienas klausimas, kuris pasigirdo daugelį jūsų pasisakymų, e, buvo jaunimo nedarbas, jaunimo garantija ir susijusios problemos. Manome, kad jaunimo užimtumo klausimas yra esminis mūsų ateičiai, Europos ateičiai. Mūsų nuomonė, vieno atsakymo iš šį klausimą nėra, nėra vienintelės e, e, teisingos priemonės. Reikia kurti įvairiausius forumus, ieškoti įvairiausių būdų spręsti šį klausimą. Visų pirma, švet, požiūris iš švietimo sistemos, žinių, reikalingų žinių įgyjimas. E, E, įgyjamo išsilavinimo kokybė. Būtent čia jaunimo garantijos, jaunimo garantijų iniciatyva yra svarbus atsakymas. Kalbame apie jaunimą, kurie baigė studijas arba nebaigė studijų, bet nežengia jokio kito žingsnio, kad susirastų darbą. Mes turime į savo pastangas nukreipti į tokius žmonės ir užtikrinti, kad jie taptų aktyviais darbuotojais. Nemanykime, kad, kad mm, apie, ne, nemastykime apie piliečius kaip apie politikos taikinį. Mes turime ju, juos aktyviai įtraukti į, į, į mūsų darbą. Ir manau, kad jaunimo garantijų iniciatyva gali padėti žmonėms, jaunimui E, suteikti galimybę suvaidinti aktyvų vaidmenį, e, tampant darbo rinkos dalyviais. E, čia reikėtų toliau plėtoti darbą dėl šios jaunimo garantijų iniciatyvos, randant reikalingus išteklius. Iš kur tie ištekliai ateis? Tai svarbus dalykas. Tai yra prioritetinis dalykas ir todėl turėsime draugę sutarti skirti išteklius šiai iniciatyvai. Dar vienas klausimas, kurį daug kas uždavė, tai kova su skurdu. Manau, kad tai labai svarbus ir labai opus klausimas. diskusijos įvykusios e, ministrų susitikime Milane atskleidė svarb, svarbių dalykų. 2020 strategija, kurios tikslas yra sumažinti skur, skur, skurdžių kiekį Europoje 20 milijonų. Vis dėlto strategija mus nuvedė visiškai priešingą kryptimį. Skurdžiai gyvenančių žmonių skaičius Europoje auga, o ne mažėja. Todėl turime pasvarstyti, ar tie statistiniai duomenys, kuriuos turime atspindi, iš tikrųjų atspindis tikrąją situaciją. Bet jeigu taip yra, tai mes susidurėme su dar didesnėmis problemomis. Mums reikia parengti politikos iniciatyvas ir e, Europos priemonės derinti su valstybių narių priemonėmis. Mums reikia tokių politikos e, programų, kurios užtikrintų aktyvų dalyvavimą. Negalime tikėtis, kad tas problemas išspręsime tik pervesdami pinigus. Jei nėra įplaukų, tuomet visai bendruomenį reikia imti šios problemos ir suteikti pagalbą piliečiams, kurie yra atsidūrę ypač sudėtingoje situacijoje. Finansinių resursų pervedimas nereiškia, kad tie žmonės automatiškai tampa priklausomais, kad tai tampa fiksuota jų situacija. Reikia plėtoti politikos priemonės, uh, kurios būtų laikinos ir būtų susijėtos su tam tikromis sąlygomis. Bet taip pat reikėtų politikos priemonių, kurios nuosekliai padėtų tiems žmonėms išbristi iš tokios situacijos. Žinau, kad tai ypač aktuali problema vaikams, e, šeimoms, daugia vaikiams šeimoms. Reikia socialinės politikos priemonių, kurios leistų padaryti tinkamą pasirinkimą, sprendžiant nepilnamečių ir vaikų problemas. Nes e, mes visuomenė turime prisimti už tai didesnį atsakomybę. Taip pat e, galbūt apie tai reiktų kalbėti svarstant socialinę ekonomiką. Kalbu apie atsakingą piliečių dalyvavimą plėtojant politikos e, priemonės. priemonės. Reikia naujos gerovės sistemos, atsakomybės, reikia mm, sukurti, atkurti pasitikėjimą bendruomenę. Turime užtikrinti dinamiškus valstybės ir rinkos santykius. Reikia sukurti tą dinamiką, reikia, kad valstybė, rinka ir visuomenė bendradarbiautų, kad piliečiai per e, įgyvendinamas politikos priemonės įgytų galimybę atsakingai apsispręsti būti aktyviu ar atsakingu savo bendruomenės nariu. Tokia situacija egzistuoja daugelį valstyb, Europos valstybių narių. Ir iš esmės kalbame apie įvairiausius kontaktus. Nebūtinai reikia visiems primesti vieną modelį. Egzistuoja asociacijos, kooperatyvai, įvairios e, draugijos. Taigi ta pavydalų įvairovė yra naudinga ir rinkai. Į, įvairių rūšių įmonės, socialinės organizacijos bei kitos struktūros bendradarbiaujančios tarpusavyje ir veikiančios rinkoje yra naudingos visuomeniai ir, ir gali užtikrinti galimybės surasti sprendimus kuriant gerovę, e, turime, e, mūsų atspirties tašku turi būti suvokimas, kad turime užtikrinti atsakingų piliečių dalyvavimą. Tai yra būtina sąlyga, norint surasti veiksmingą atsaką į tą situaciją. Dar vienas klausimas, kuris buvo užduotas, yra susijęs su judumu. Jaunimas e, išvykstantis svetur ieškoti darbo. Ir ką, ką tai reiškia valstybėms narėms. Jei kalbame apie Europos piliečius, vienas, vienas iš Europos ramščių yra judėjimo laisvė. Užtikrinama mūsų piliečiams ir rinkėjams. Manau, kad e, būtent e, šio požiūrio taško galima šį klausimą ir svarstyti. Uh, tai yra pamatinis ramstis ir jį būtina išlaikyta, išlaikyti ir tuo pat metu jį svarstyti, nes kai iškyla problemos e, ir, ir tai susijęs su pamatiniais ramstais, negalime kiekvieną kartą teikti, kad tai yra pamatinis ramstis ir to negalime net svarstyti, nes jeigu taip elgsimės, tuomet e, pateksime į tikrai sudėtingą krizę, iškils konkrečių problemų. Turime pripažinti, kad tai pamatinė vertybė Tačiau tokia situacija egzistuoja tada, kai judumas yra laisvas pasirinkimas. Jei žmogus nusprendžia kažkur vykti ir laisvai apsisprendžia tai daryti, o ne tuo atveju, kai jis yra verčiamas daryti dėl to, kad yra atsidūręs nepalankioje situacijoje arba dėl to, kad darbas vienoje valstybėje yra palankesnis nei kitoje, arba dėl to, kad labai ženkliai skiriasi pajamos e, darbo vietoje skirtingose šalise. Manau, kad mūsų politikos priemonės turėtų būti orientuotos į tokių netoligumų sumažinimą, panaikinimą. Turime pasiūlyti rūpybą visiems darbuotojams, kad ir kokiame darbe, kad kokiu darbu jie dirbtų ir užtikrinti visiems tas pačias galimybes ir šalise, kuriuose tie žmonės gyvena ir, ir šalise, į, kuriuos, į kurias jie išvyksta. Pastarųjų metų istorija rodo, kad yra ir problemų, ir uh, E, galimybių tiek šalyse, iš kurių išvykstama ir į kurias atvykstama. Šis klausimas yra labai jautrus, ypač galvant apie krizę. Tačiau yra kažkoks išeities taškas. Mes manome, kad reikia užtikrinti visišką judėjimo laisvę visiems nariams dėl migracijos. Manau, kad Europa turi dirbti kartu, kad išplėtotų savo politiką imigracijos atžvilgių. Hipotezės, e, kad imigrantai į pavojų stato kitus dirbančiuosius e, gali būti teisingos kažkada, tam tikrais momentais, tam tikrose šalyse, bet Kai kuriuose šalyse yra labai daug e, imigrantų ir taip pat didelis užimtumas. Taigi e, tokios e, hipotezės nebūtinai visur pasiteisina. Ir taip pat reikia galvoti apie imigraciją kaip galimybę užtikrinti augimą. Mes turime išplėtoti ES politiką. Aš aišku nesau, kad viskas visur yra gerai. E, ir turime sukurti tam tikrą deramą sistemą. E, turime moralinę pareigą priimti žmonės. Matome, kaip pasaulyje e, kiek yra konfliktų ir mes turime suteikti prieglopsi, turime reaguoti, ar pasakysime, kad ta problema neegzistuoja, kad tie žmonės negali suvaidinti jokio vaidmens Europoje. Aš jeigu sąžiningai Maničiau, kad taip sakyti būtų labai rimta klaida. Mes išduotume savo principus, jeigu bandytume neikti šias problemas. Tačiau turime labai gerai pagalvoti, apgalvoti viską, kad teisingai pasirinktume ir nereikėtų e, pradėti diskusijų, kurios galėtų pakenkti daugelį valstybių narių. Manau, kad reikia problemas kažkaip valdyti, spręsti. Dar porą klausimų. Aš bijau, kad neatsakysiu visus man pateiktus klausimus, bet e, į kai ką sureaguosiu. Buvo kalbama apie mažas vidutinės įmonės įvairiuose kontekstuose. Noriu pasakyti vieną dalyką, kuris man atrodo yra nepaprastai svarbus. MVI yra pagrindas Europos ekonomikoje. Mes siekiame panaikinti kliūtis ir barjerus jiems veikti, o ne galvoti apie paskatas. Dažnai sakoma, kad reikia padėti, bet tuo pat mes darome du tarpusavėje prieštaraujančius dalykus. Padedame ir tai susteikėme energijos, bet Kita vertus, e, sukūrėme įvairių kliūčių, man atrodo, kad tai vertis neprotinga. Mes turime siekti sumažinti tas kliūtis tam, kad mažas vidutinės įmonės galėtų gerai dirbti savo keliu, žengti rinkoje, nesusidurdamos su benelik dideliais sunkumais. Ir e, biurokratinė našta, pernelyg e, gausus reikalavimai yra kliūtis. Mes turime E, dirbti, turime e, spręsti šias problemas. Žiūriu į savo užrašus ir dar bandau pasižiūrėti, ar tikrai atsakiau į visus klausimus. Vienas e, dažnai minimas klausimas buvo darbo rinka, jos plėtoti ES ir EURES Tai yra paslaugos užimtumui skatinti. Manau, šis klausimas yra labai svarbus, nes matome tam tikrą situaciją, kuri turi kažkokį istorinį pagrindą. Tai nėra visiškai naujas dalykas. Kalbam apie naują etapą šiame procese. Mums šiuo metu iš tikrųjų reikia stiprinti uh, paslaugas užimtumo srityje tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Mes turime susijęti šį klausimą su kitu klausimu, tai yra žinios, kvalifikacijos ir nuoseklumas jų e, pasiūloje darbo. Mums reikia kad nacionalinės ir Europos institucijos dirbtų šioje srityje ir galėtume dirbti sklandžiai tokiu būdu, kaip galima geriau suderinsime šį klausimą. Mums reikia duomenų bazės, reikia dialogo galimybės tarp skirtingų sistemų. Ir tai labai svarbu, ypač jaunimui, kurie yra judžiausi. Jiems labai svarbu gauti greitą informaciją ir uh, turėti galimybę greitai veikti. Mums reikia su eurės daryti štai ką. Reikia užtikrinti antrąją kartą šios sistemos. Mes žinome, kad dabar yra daug problemų. Daugelis šalių kalba apie tai, kad yra pernelyg didelė biurokratinė našta. Mes kalbam apie urės e, jos galimybės, bet tarsi vengėme sukurti e, kitą e, reglamentavimo etapą. Mums reikia vienyti, vienodinti tam tikrus darbo rinkos elementus, aišku, nežengiant pernelik toli. siūlant naujus reglamentus. Aš žinau, kad neatsakiau visus klausimus, bet manau, kad bandžiau apibendrinti, sugrupuoti klausimus, o baigdamas dar kartą noriu Jums padėkoti už visus Jūsų klausimus, už Jūsų prašymus, pageidavimus, viską pasižymėjau. Mano pareiga bus pasinaudoti jais dirbant toliau su taryba tikrai noriu su jumis dirbti konstruktyviai. Mes, kaip pirmininkaujantis šalis, manome, kad tai būtų tinkamas būdas spręsti labai rimtas problemas susijusias su nedarbu. Sprendimus galėsime rasti tik tai, palaikydami gerą dialogą ir jausdami bendrą atsakomybę. Labai ačiū, tikiuosi, kad pernelik daug jūsų nenuvyliau nenuvyliau jūsų lūkesčių atsakydamas, bet klausimų buvo tikrai labai daug. Ačiū. Herr Minister, recht herzlichen Dank, dass bei 22 Fragen nicht alles beantwortet werden kann. Labai Jums ačiū. Suprantu, kad neįmanoma atsakyti į 22 klausimus. Prieš apibendrinant, baigdama šį klausimą, svarstyti norėčiau keletą pastebėjimų išsakyti. Diskusija parodė, kad mūsų komitetas yra pasiryžęs spręsti socialinius nedarbo klausimus. Šį rytą per koordinatorių posėdį sakėme, kad norime kad mūsų komitetas būtų lyderis įvairiose srityse, pavyzdžiui, peržiūrint strategiją Europą 2020. Jums pirmininkaujant prasidės ta peržiūra. Uh, E, nutarėme pasiūlyti parlamento rezoliuciją šiuo klausimu ir pateikti klausimą žodžiu. Ir jau renksime nuo šiandien tą e, rezoliuciją. E, aš suprantu, kad atitinka jūsų, kaip ir mininkaujančios šalies, prioritetus. Kitas klausimas buvo susijęs su TTIP. Aš nebekankinsiu jūsų daugiau dėl šio klausimo, bet sakėme, jog rudenį mes norime surenkti uh, klausimą dėl užimtumo e, darbo teisės e, partnerystės e, prekybos ir investicijų su JAV kontekste. Ir norėčiau, ministrė, jūs paskatinti veikti dėl tarybos ir parlamento uh, dokumento dėl e, motinų apsaugos. Dirbkime toliau ir neatsisakykime tų pasiūlymų prisidengdami biurokratinės naštos mažinimu. Po šio sustikimo dar vyks tolesnės diskusijos apie tai. Dėl stebėsenos piknaudžiavimo darbuotojų komandiravimo srityje, jau galima tai pasakyti, mes uh, nenorime išvaistyti mūsų pastangų, mes siekėme sumažinti biurokratinę naštą, bet taip pat turime užtikrinti demokratiją. Tikiuosi, kad tos galimybės nebus prarastos. Mes turime pademonstruoti, kad esame tikrai nusteikę demokratiškai ir turime savo prievalių. Labai Jums ačiū už Jūsų apsilankymą, palaikysime ryšį. Mes e, susisieksime su jumis, kai reikės svarstyti aktualiausius socialinius klausimus ir labai kritiškai seksime jūsų veiklą. Ačiū.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 So, Kolleginnen und Kollegen, darf ich bitten, wieder Platz zu nehmen? Taigi, mėly kolegos, prašau vėl susėsti į savo vietas. Wir werden dann bei Tagesordnungspunkt 4 des Budget der Europäischen Union für Taigi ketvirtas darbo atverkės punktas – ES 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas. Tai pirmasis keitimasis nuomonėmis – problema. kad dokumentas dar nėra išverstas į visas kalbas, nepakako laiko. Turime anglišką versiją, bet kadangi tai pirmasis keitimasis nuomonėmis, tai teks remtis angliškų variantų kiek įmanoma. Tikiuosi, tai bus įmanoma. Mes kaip komitetas esame atsakingi už šią nuomonę. Ir jau mm, rengėme šią nuomonę biudžeto komitetui. Marija Arena ir socialdemokratų yra nuomonės rengėja. Ja pavaduoja Jutta Steinruk. Dabar taigi prašom žodis jums pristatyti situaciją. Ačiū pirmininkė. Mm, taip, nuomonė rengiant jau, manau, suformavome gerą pozicijos dokumentą, jie sudėjo prioritetus, mm kad iš praeitų metų išlikę įsipareigojimai tikrai būtų kompensuoti, kad būtų galima kovoti su jaunimo nedarbu, kad iš tikrųjų tai būtų atsižvelgta 15 mm, metų biudžete. Taryba, man atrodo, prisima atsakomybę už tai ir labai svarbu, kad tie pinigai būtų, kad būtų pinigai avansuojami, panašu, kad taip ir bus. TDO skaičiai yra dideli, taigi labai svarbu užtikrinti, kad Europos programa darbo vietų kūrimo jau tikrai būtų pakankama. Reirina siūlo bandomąjį projektą e, dėl Europos draudimo kortelės, būtų atlikta studija to klausimu ir dėl to mes jau esame susitarę, po to tai būtų integruota į mūsų darbą. Buvo jau praeitoje kadencijoje susitarta dėl to klausimo, dėl to bandomojo projekto. Taip pat dėl skurdo irgi būtų parengiamasis darbas dėl asbestos, taip, asbesto taip pat. Marija Elena labai džiaugiasi visų kolegų iš komiteto indėlių. O jeigu būtų kokių konkretesnių klausimų, iš kolego šmelai juos atsakysiu. Tai tiek. Ačiū Jutai Steinruk. Dabar APP e šešėlinis pranešėjas Raslav Pliūra. Ačiū pirmininkė. Kaip šešėlis pranešėjas noriu padėkoti Marija Arena už šią nuomonę dėl 2015 finansinių metų biudžeto projekto. Visiškai pritariu jos požiūriui, kad šis biudžetas turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį, remiant augimą ir užimtumą, ypač gerinant e, tą baisę situaciją, kurioje yra atsidūręs jaunimas darbo rinkoje. Taigi labai svarbu yra užtikrinti prieigą prie finansų pagal jaunimo žimtumo iniciatyvą arba jaunimo garantiją bei Europos socialinį fondą, bet tam, kad būtų galima užtikrinti tvarius pasikeitimus darbo rinkoje, turime užtikrinti užtikrinti mm, tinkamą verslo e, plėtojimuose aplinką. E, MVI e, sukuria 65 procentus darbo vietų Europos Sąjungoje. Taigi savo pakeitimuose norėsiu atkreipti dėmesį į tai, kad būtina tinkamai finansuoti taip vadinamosius startuolius ir programas, kurios yra skirtos padėti mažom ir vidutiniam įmonėm plėstis. Reikia mažinti biurokratinę naštą, labai svarbu yra remti socialinį verslumą, reikia užtikrinti prieigą prie mikropaskolų, mikrokreditų ir kai eina kalba apie um, Europos potencialo panaudojimą, tai aišku labai svarbu yra suteikti vienodas galimybės žmonėms su negale. Reikia užtikrinti, kad uh, Mm, asmenys su negale turėtų galimybę vienodai patekti į darbo rinką. E, ypač reikia galvoti apie tai, kas skurdas labiausiai paliečia vaikus. Taigi reikia galvoti apie finansinės priemonės finansavimą būtent tiems, kam to labiausiai reikia. Manau, kad mūsų komiteto nuomonėje turi atsispindėti tie prioritetai, kuriuos mes patvirtinome būtent dėl 2015 metų biudžeto. Trebezijus Ačiū. ECR vardu, abesės, nėra salėje. Jos jau. Tai Marian Harkin, Alde vardu. And... Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už gerai atliktą darbą rengiančią nuomonę. Tikrai remiu jos pasiūlymus dėl tarybos pozicijos dėl biudžeto. Mes e, tik šiandien gavome informaciją Tikrai neturėjau dar laiko išanalizuoti juos, pasiaiškinti, ar turėsime atstatyti sumas, reikės taisomojo biudžeto projekto ar panašiai. Bet dėl to, ką pasiūlė pranešėja, aš galiu pasakyti, kad visiškai remiu ir gal net kai kur sustiprinčiau formuluotės dėl lėšų avansinio perkelimo į tuos metus jaunimo garantijai ir iniciatyvai ir Mm, kaip pirmininkas žino, mes šiandien nu, galvojame apie EGF įvairias priemonės, globalizacijos fondo įvairias priemonės, galvojant taip pat apie mm, ir paraiškas e, išmokoms. Iš tikrųjų, dabar mm, galime galvoti ir apie tai, kad galime panaudoti kitą fondą, Europinį fondą, Mm, jaunimo nedarbo srityje, taigi tai irgi labai svarbu, tai aš gal pridurčiau kažką tai tokio tą linkme, skatindama valstybės narės pasinaudoti tą galimybę tuomet, kai tokia galimybė joms egzistuoja. Dėl bandomųjų projektų, dėl jų buvo jau susitarta, tai aš mielai paremsiu. Tai, kas yra pasakyta, daugiau neturėčiau ką pridurti, tik noriu dar kartą padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Danke sehr. Labai ačiū. Gui. Nematau nei vieno. Tomas Miserič e, žaliųjų vardu. I'm here, Chair. Thank you. Aš čia, pirmininkė, pavaduoju vieną iš tikrųjų narių. Aš esu pakaitinis narys. Dėkoju pranešėjai už puikų darbą. Mes tikrai galėtumėm paremti pagrindinės mintis, kurios čia yra pasiūlytos. Ir man atrodo, tikrai jau yra mm, normalus kompromisas surastas dėl daugelio klausimų, kuriuos kėlėme. Visiškai pritarčiau lėšų avansiniam perkelimui tuos metus, nes iš tikrųjų yra mm, daug dalykų, kur galbūt tas avansavimas ne visuomet yra naudingas programoms, tai gal reikėtų panalizuoti, kiek bus įmanoma valstybėms narėms, kai kurioms pasisavinti tas lėšas, nes ne visos valstybės narės turės galimybės vienodai tas lėšas pasisavinti iš tų avansuotų pinigų. Ir uh, Dėkuoju už tai, kad pritarėte mūsų mm, pasiūlytam vadomajam projektui dėl ir, energetikos ir skurdo. Iš tikrųjų, per atimiausius kelius metus tai bus labai aktuolus klausimas. Tai yra daugiau nei galbūt iš pirmo žvilgsnio matosi ir čia tikrai giliau panalizavus, tai manau matysis, kad tai yra labai aktuali tema. Ir taip pat, aišku, galime kalbėti apie nedidelius simbolinius sumažinimus kai kuriuose eilutėse. Tai, mm, aišku, Aišku, sumos nedidelės, bet tiesiog mes gal bandysime atstatyti tas sumas, parodydami simboliškai vėlgi, kad e, tos eilutės, tos programos yra tikrai svarbios. FDD frakcijos e, pranešėjų nėra. Ar kas nors norėtų pasisakyti FDD frakcijos vardu? Ne? Taip, prašau. Atsiprašau, nematau jūsų pavardės. Negaliu jūs perskaityti iš čia. Collins. Ačiū pirmininkė, manau, kad pasiūlymas sukurti ES saug, socialinės apsaugos kortelė yra tiesiog bandymas pro užpakalinės duris prastumti Europos pilie, piliečio kortelę. Tokiu būdu apeinant demokratiškai išrinktas nacionalinės vyriausybės, siekiant dar daugiau e, galių sutelkti Briuselyje kai Junktinės karalystės leiboristų vyriausybė paskelbė apie planus įvesti tapatybės kortelę, tai sukėlė nacionalinį pasipiktinimą visoje šalyje ir nebe priežasties. Junktinės karalystės piliečiams uh, kelia susirūpinimą daugybę to siūlymo aspektų, pavyzdžiui, kaip visa didžiulė informacija surinkta, kad būtų išduota kortelė, bus saugoma ir kur ji ta informacija paskui bus panaudojama. Uh, E, informaciją siejama su kortelė reikės nuolatos atnaujinti. Ir kai sistema būtų sukurta, kiek dar informacijos piliečiai privalės pateikti ateityje. Bet kokia e, panašus paudžio programa yra susijusi su žmogaus teisėmis, nes mm, reikės teikti ir biometrinius duomenys ir užtikrinti reikalingą jų apsaugą. Kiek tokia programa kainuotų? Prieš penkis metus, kai Junktinė karalystė buvo atsisakyta minties įvesti tapatybės kortelę, buvo apskaičiuota, kad per dešimtį metų ta sistema būtų kainavusi apie 800 milijonų, kad apriep, būtų apriepti 65 milijonai žmonių. Jeigu įsivaizduotume 500 milijonų suma e, reikalinga tai sistemai sukurti, sietų apie 60 milijardų. Ir tai būtų susiję su nu, naujomis grėsmėmis saugumai. E, informacijos apie e, mokesčių mokėjimą rinkimas e, mane labiausiai neramina. Ta, tai, tai reikštų centralizuotą apmokestinimo politikos atsiradimą Europos Sąjungoje. Manau, kad tai tik dar e, pap, papildomi žingsniai įgyvendinant pono Junkerio svajonę sukurti e, Europos supervalstybę, mm, tuo pat metu bandant e, užmaskuoti tikruosius ketinimus e, šio projekto ir paslėpti juos nuo rinkėjų. Ačiū. Ar bus dar kalbėtojų? Danuta Jazlovietska. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad e, turime visų pirma kalbėti apie finansinį aspektą, vertindami priemonės skirtas kovai su jaunimo nedarbu. E, Džiaugiuosi, kad kai kurie eksperimentiniai projektai susilauks paramos, ypač atsižvelgiant į, į, į sudėtingą migrantų padėtį Europoje. Džiaugiuosi ir tuo. Ir taip pat norėčiau pateikti pakeitimą Mes pasisakome už paramos centrų kūrimą. Tai būtų paramos centrai skirti į Europą atvykstantiems migrantams ir jie padėtų tiems žmonėms sugrįžti į darbo rinką. Aš tikiuosi, kad šis pasiūlymas susirauks plačios paramos. Ar bus dar kokių pastebėjimų, pasakymų, jei ne, tuomet žodis komisijos atstovams. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu tikrai trumpai. Visų pirma, noriu padėkoti už parengtą nuomonę, parlamento nuomonę, kuria e, sustiprinamas komisijos pasiūlymas. Ir čia turiu omeny ir vieną svarbų klausimą, kuris neįtrauktas į nuomonės projektą Pirmą kartą tarybas pasiūlė sumažinti asignavimus e, įsipareigojimams konkrečiai programai ir balsuojant, tai, tai buvo naujas dalykas balsuojant dėl finansinės perspektyvos ir noriu tiesiog atkreipti jūsų dėmesį į šį aspektą. Kalbant apie eksperimentinius projektus, pirmąją jų bangą jau mm, parengt, parengtas pirmasis komisijos vertinimas ir jame komisija atkreipė dėmesį į tai, kad vertinant šią svarbę temą, parlamentas turėtų nepamiršti e, temų, kurios jau apreptos e, dabar gyvendinamose programuose. Ir būtent todėl E, teikiant pasiūlymus dėl eksperimentinių projektų, reiktų nepamiršti ir atsižvelgti į tai, ar atsižvelgti į, į kriterijus, kuriais mes remiamės. Ir visų pirma patikrinti, ar siūlymas atitinka teisinį pagrindą, galiojantį teisinį pagrindą, e, patvirtintą biudžetą. Ir, ir ar mūsų nuomonė aktualu svarbu būtų skirti biudžeto lėšas konkrečiai tematikai. Nežinau, ar būtų dar papildomų klausimų, kuriuos turėčiau paaiškinti komisijos vardu su jūsų paslaugoms. Gibt's da noch Fragen zur Position der Kommission? Wenn nicht. Ar bus klausimų komisijai dėl komisijos pozicijos? Atrodo, kad ne. Tuomet grįžtu prie pranešėjos mano kolega tikrai džiaugsis tuo, kad jos pozicijai išsakyta tokia plati parama. Jie manęs paprašė paaiškinti, kad yra įgyvendinamas dar vienas eksperimentinės projektas, e, kurio, e, kurį gyvendinant do, domimasi minimaliomis pajamomis Europoje ir taip pat numatoma galimybė finansuoti mažas ir vidutinės įmonės, bet tikriausiai tai ne mūsų komitetas, ITRE komitetas arba regionų plėtros komitetas turėtų tuo domėtis. Būtų sunku tą projektą mums apriepti šioje nuomonėje. Pranešėjai džiaugiasi bendradarbiavimu su šešėliniais pranešėjais ir visais pateiktais pakeitimais. Ačiū. E, pakeitimus reikia įteikti iki Liepos 25-osios vidurdienio. Kol kas e, tekstas egzistuoja tik tai anglų kalba. Taigi prašau visų atsiųsti pakeitimus anglų kalba ir atsiųsti juos iki Liepo 25-osios. rugsėjo 3-ąją numatytas keitimasis nuomonėmis dėl pakeitimų ir tą pačią dieną ir balsuosime. Turėsime balsuoti, nes rugsėjo 4 yra pakeitimų terminas biudžeto komitete, paskui pranešimas uh, bus svarstomas plenarnėme posėdėje ir tai bus e, spalio 22. Šis darbo tarkės klausimas. Šeštas ir dabar penktasis darbo tarkės punktas, pagal kurį kalbėsime apie Europos platformą skirtą e, nedeklaruojamo darbo prevencijai ir atgrasimui nuo jo. E, turime visų pirma surasti pranešėją šiandien galėtumėme pasikeisti nuomonėmis su komisijos atstovais. Balandžio 19 komisija paskelbė savo poziciją ir mūsų komitetas pas, rugsėjo mėnesį paskis pranešėją. Koordinatorių posėdėje jau tas klausimas buvo svarstytas. Ir tai viena iš pamatinių iniciatyvų, svarbiausių iniciatyvų Italijos pirmininkavimo per kitus šešis mėnesius. Šį siūlymą jau svarstė ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Ir, kaip jau sakiau, šiandien galėtų vykti pirmasis pasikeitimas nuomonėmis su komisijos atstovais. Pone Miriel Gwyn, skiriaus vadovė, pakomentuos šį klausimą, prašau. Merci beaucoup, monsieur le, le... Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Neseniai Eurobarometro yra atliktos apklausos ir vienas iš dešimties apklaustų nori e, perka prekes arba paslaugas e, iš veiklos, kuris susijusi su neklaruojamu darbu ir gana nemažai e, gyventojų prisipažįsta tokį darbą, yra, kad yra tokį darbą dirbę. E, nedeklaruojamas darbas pasireiškia skirtingomis formomis, e, skirtingose valstybėse narėse, tačiau jis egzistuoja visur ir turi labai neigiamų pasiekmių kitiems darbuotojams, įmonėms, taip pat visuomenėje apskritai ir uh, nacionaliniams biudžetams. Ir tai yra problema egzistuojanti visose valstybėse narėse. Jau kalbėsime apie neigiamas pasiekmes. Pirmiausia, reikia minėti darbuotojų darbo sąlygas, taip pat e, saugą e, darbe, sveikatą. Ir kito, kiti dalykai yra svarbus, kaip kad atostogos, e, teisė į mokymus, tai nukenčia ir bedarbio pašalpos tokie žmonės negauna, neturi saugumo garantijų. Taip pat e, pensijoms tai atsiliepia neigiamai sveikatos e, draudimui ir valstybėms tai neigiamai atsiliepia E, kalbant apie įplaukas į biudžetą, bet ir e, apie socialinius aspektus. Atsiranda mažiau galimybių aktyvės politikos priemonės taikyti darbo rinkoje ir kitose srityse. ES srityje įvyko per pastarusius metus nemažai įvairių dalykų. Valstybės narės įvairiose grupėse dirbo kartu tam, kad būtų pabandyta E, išspręsti šią problemą bendradarbiaujant, tačiau nėra kažkokio bendro forumo, nėra kokios nors struktūros ES lygmenių, kuri leistų valstybėms narėms tikrai bendradarbiauti, siekiant užkirsti kelią nedeklaruojamam darbui. Nėra holistinio visuotinio požio. Vieni dirba dėl darbo salių, kiti forumai užsima socialinio saugumo klausimais, tačiau nėra kažkokios, kažkokio patirties centro konkrečiai šiai problemai spręsti. Ir e, E, taip pat e, nėra galimybių kol kas spręsti šį klausimą, kuris reiškiasi ir tarptautinių mastų, neapsiriboja vieną valstybę nare. Jeigu dabar pasižiūrėsime į faktus, ši problema yra aktuali visoms valstybėms narėms E, šis reiškinys egzistuoja, nežiūrint tam tikrų reformų, iniciatyvų, kurios buvo dėktos pastaraisiais metais. Mes e, balančio 9 pasiūlėme įkurti platformą, kuri būtų skirta kovai su neklaruotų darbų ir atgrasimu nuo tokio darbo ir valstybės narės turėtų dalyvauti joje. Visos turėtų galėtų dalyvauti atitinkamos jų institucijos, kurios užsijima e, kontrolę, priežiūrę taisyklių gyvendinimu. E, tai yra mm, institucijos, kurios kasdien e, užsijima šiuo, šią veiklą, priežiūrą ir kurios susiduria su nedeklaruojamo darbo problema, socialinio saugumo dalykais. Tai turėtų būti formas e, keistis e, mintimis apie struktūrinės problemas, e, tai būtų holistinės kažkokios veiklos centras. Ir ES galėtų paremti, papildyti valstybių narių pastangas šioje srityje. E, atitinkamos valstybių narių institucijos ir komisija. E, komisija būtų e, stebėtoje, o socialiniai partneriai galėtų taip pat dalyvauti jo veikloje be valstybių narių 153 straipsnis būtų veiklos pagrindas. E, komisija su socialiniais partneriais e, per du etapus ves konsultacijas, e, tiksliau jau atliko konsultacijas ir tai leido mums praturtinti mūsų pasiūlymą, ypač dėl socialinių partnerių. Mes taip pat su Bilbao agentūra bendravome, su tarpto, taip pat remiamės tarptautinės e, darbo organizacijos patirtimi ir e, su Europos ekonominės erdvės e, tam tikromis institucijomis. Egzistuoja nacionalinės taisyklės dėl neklaruojamo darbo, taip pat reikia Europos Sąjungos taisyklių. Reikia kalbėti apie oficialų darbą, apie įtraukti, socialinę įtraukti, įtraukti darbo rinką. Ir pagrindiniai mūsų tikslai yra trys - e, pagerinti bendradarbiavimą tarp skirtingų nacionalinių institucijų, pagerinti jų techninius pajėgumus, e, kovant su šiuo tarptautiniu reiškiniu, siekiant užkirsti jam kelią. ir taip pat e, šio klausimo viešinimas, kaip galima plačiau visuomenėje. Ir e, platforma turi trejopą misiją - keistis pažangę praktinę informaciją, teikti ekspertinės žinias, analizę atlikti ir derinti e, veiksmus, įmantis priemonių tarptautinių, tarp valstybinių mastų. Mes siūlome tiek parlamentui, tiek tarybai tam visą eilę iniciatyvų, užduočių, kad būtų galima pasiekti šiuos tikslus. Jų yra tikrai nemažai. Kalbėsime apie iššūkius nedeklaruojamo darbo Taip pat norime pateikti pasiūlymų dėl informatumo apie šį reiškinį, kaip sakiau, e, priklausome darbo rinkos nacionalinių lygmenių, situacija skiriasi, kai kurios valstybės narės nėra apibrėžusios e, nedeklaruojamo darbo kaip konkretaus e, nusikaltimo. Reikėtų, kad būtų apie tai plačiau kalbama, taip pat reikia analizuoti, ar valstybių narių priemonės e, iki šiol įgyventos yra veiksmingos, reikia praktinių priemonių darbo inspektoriams ir e, kitiems e, priežios institucijos darbuotojams, kad būtų galima plačiau paviešinti šį reiškinį ir kad būtų kur kas lengviau identifikuoti atvejus nedeklaruojamo darbo. Kaip sakiau, reikia galvoti apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą, jo formas ir apie priemonės pagerinti keitimas informaciją, keitimas duomenimis, kurie yra būtini tarp valstybių narių, aišku, laikantis duomenų apsaugos principų. Taip pat reikia išplėtoti mokymo pajėgumus e, tam tikrų nacionalinių institucijų darbuotojų ir organizuoti, paremti Europos lygmens horizontales įvairias kampanijas ar kampanijas skirtas konkretiems sektoriams, kurie ypač kenčia nuo nedeklaruojamo darbo. E, tokie yra bendrieji pasiūlymo tikslai Mums bus labai malonu bendradarbiauti su pranešėju ir pranešė, kuri paskirs ar kurią paskirs parlamentas. Žinau, kad e, šis klausimas parlamentui visuomet buvo svarbu. E, ponios e, Štainuk iniciatyva gruodį buvo priimta rezoliucija dėl veiksmingesnės, veiksmingesnių darbo inspekcijų strategijos ir e, dėl bendradarbiavimo šioje srityje buvo kalbama jau anksčiau. Balandžio 9 prasidėjo diskusijos taryboje. E, Graikijai pirmininkaujant pažengta į priekį ir bus dirbama toliau Italijai pirmininkaujant. Jūs ir ką tik tai išklausėte ministro ir tą girdėjote. Kol kas vyksta dar diskusijos, bet jau šiek tiek yra rezultatų dėl privalomo dalyvavimo valstybių narių platformoje ir buvo tam tikrų diskusijų dėl formos, dėl sąrašo iniciatyvų, kurios yra pasiūlytos komisijos. Ačiū pirmininkė. Dankeschön. Ich hab... Ačiū. Yra norinčių pasisakyti šio klausimu. Visų pirma, ponia Steinruk. Labai ačiū. Ačiū už jūsų pasakojimą. Per pastarosius keliarius metus dėl komandiruotų darbuotojų, dėl mūsų iniciatyvos pranešimo, dėl darbo inspekcijų. Uh, dirbdami susidarėme gana aišku padėties vaizdą ir mūsų komitetas bendrai dirbdamas suformulavo pasiūlymus, kaip reikia kovoti su nedeklaruojamu darbu um, Europoje. Tačiau mes norime suelgti dėmesį, nukreipti veiksmus ne individualų darbuotoją uh, reikia kovoti su mokesniu sukčiavimu, Ir čia dažniausiai dirba stambus koncernai. Skaičiuojama, kad apie 2,4 milijardo eurų yra prarandami mm, dėl nedeklaruojamo darbo. Taigi tai turi rūpėti, labai rūpėti valstybėms narėms. Nes e, eina kalba apie nusikaltimus, kuomet nemokami socialiniai mokesčiai, socialinės įmokos, e, socialinio darbo įmokos ir mokesčiai Taigi, socialdemokratų frakcija yra labai svarbus, tai klausimas, kad tai, tai, pavyzdžiui, toks dalykas kaip netikras darbas pagal netikras darbo sutartis ir komandiruoti darbuotojų taip pat. Jūs taip pat kalbėjote apie socialinių partnerių sukauptą patirtį, kurią pasinaudojate rengdami pasiūlymus. Aš tik nuliūdusi esu, kad socialiniams partneriams siūlote tik stebėtojų vaidmenį, bet tai juk yra profesinės sąjungos. Tai yra būtent tie, kurie anksčiau būtent ir kovojo visą laiką su nedeklaruojamu darbu. Tai aš manau, kad socialinių partnerių vaidmuo turi būti sustiprintas, nepakanka vien tik tai stebėtojų vaidmens. Ir vėlgi, kalbant apie analizę, uh, Reikia galvoti apie tas netikras įmonės, apie mokesčius, e, mokesnės ir ties sukčiaujančios įmonės. Mums reikia privalomo valstybių narių dalyvavimo. Tik tokiu būdu mes galėsime užtikrinti efektyvę kontrolę kovojant su šia problema kiekviena valstybė narė privalo kiekvienoje srityje dalyvauti. Ne tik tai, kad pasi, ne tik tai pasirinkti vieną ar kitą sritį, kur jos norėtų dalyvauti, jos privalo dalyvauti visur, kad ta sistema tinkamai veiktų visoje Europoje ir kad darbo inspekcijos galėtų tinkamai dalyvauti čia taip pat. Taigi, kolektyvinis darbas, privalomos priemonės ir ne vien diskusijos, o realūs veiksmai. Štai kas svarbiausia. Kiršbach. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Noriu paremti komisiją ir pasveikinti jų komunikatą. Džiaugiuosi, kad yra judama į priekį šioje srityje. Manau, kad nedeklaruojamo darbo klausimą reikia įtraukti į darbo atverkės pirmosius punktus, nes iš tikrųjų ekonominė kaina yra milžiniška vyriausybėms, bet taip pat tai yra labai brangiai kainuojanti problema darbuotojams. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie teisės į pensijas ir taip toliau. Kaina yra milžiniška Ir be jokių abejonių dalyvavimas programoje turi būti privalomas, nes kitaip tai bus tik tai negyva raidė. Ir kai kalbame apie prioritetus valstybėse narėse, jeigu dalyvavimas bus tik tai savanoriškas, tai nebus tikro ryšto, to tikro variklio, kuris varytų jį priekį šią sritį. Aš žinau, kad laiko nėra daug. Aš nenoriu ilgai kalbėti tuo klausimu, bet tikrai norėjau pasveikinti komisiją su šią iniciatyvą. Ačiū, Sofija Ribeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Um, eu gostaria também de saudar a Comissão por esta. Ačiū. Pirmininkė, aš irgi noriu pasveikinti komisiją su šią iniciatyvą. Uh, Visiškai pritariu, kad mums reikia e, socialinės apsaugos priemonių, reikia kovoti su šešėlinė ekonomika, nes ji daro milžinišką poveikį. Tikrai pritariu visam tam. Ir noriu pasakyti, kad ši iniciatyva galėtų būti labai svarbi ekonomiškai labiausiai nukentėjusiems regionams. Pavyzdžiui, aš esu iš Azorų salų, iš atokiausio regiono ir čia nedeklaruojamo darbo lygis yra bent 5 procentais aukštesnis nei um, Ispanijoje bendrai. Taigi tai labai svarbus klausimas. Ir aš pritarčiau kolegiai, kuris sakė, kad jie nesupranta, kodėl profesiniams sąjungoms nėra suteiktas tinkamas vaidmuo šioje platformoje. Jūs siūlote tai tik stebėtojo vaidmenį, bet aš pati esu dirbusi daug laiko profesinėse sąjungose ir tikrai niekaip nesuprantu, kodėl profsąjungoms e, nėra suteikiamas aktyvesnis vaidmuo, kodėl jūs neraginate profsąjungoms suteikti aktyvesnio vaidmens. Aš tikrai labai tikiuosi, kad tai bus padaryta. Ir galiausiai savo įžangoje pasakėte, kad jeigu bus per daug reglamentavimo ar per daug mokesčių, tai skatins nedeklaruojamą darbą. Tačiau, kurdami šią platformą, jūs neminėjote per neligi didelio apmokestinimo. Man atrodo, tai yra silpnoji pusė. Man atrodo, kad tai reikia įtraukti į diskusijas ir galvoti apie šios srities reguliavimą. Dziękuję Pani. Ačiū, Danutė Jazloveska. Mm, Ačiū, pirmininkė. Be jokių abejonių nedeklaruojamas darbas. Ar taip vadinamas savarankiškas darbas, kuris nėra tikrai savarankiškas darbas, tai yra didžiulė problema Europai. Jūs sakote, kad nėra institucijų šioje srityje, nėra bendradarbiavimo tarp valstybių narių šioje srityje, tačiau aš manau, kad toks bendradarbiavimas egzistuoja. Ir yra nemažai komitetų ir darbo grupių, kurios užsima nedeklaruotų darbo, mm, darbo inspekcijos, darbo inspekcijų ir inspektoriai e, nagrinėja tokius klausimus. Taip pat ir komandiruotų mm, darbuotojų direktyvoje yra atitinkami punktai. Ir užimtumo komitetas yra administracinis komitetas dėl socialinės apsaugos priemonių koordinavimo. Čia ir irgi yra sprendžiami šie klausimai. Yra darbo grupė dėl administracinio bendradarbiavimo, dėl apmokestinimo, kur stengi, stengiamasi pagerinti keitimas informaciją ir pažangę praktiką šią srityje. Ir aš žinau, kad valstybės narės tikrai yra suinteresuotos bendradarbiauti, kovojant su nedeklaruotu darbu. Tai mm, aš noriu paklausti, gal reikėtų panaudoti jau egzistuojančias sistemas, uh, Mm, turime AMI programą, pavyzdžiui, bandomasis projektas, kuris tikrai įsibėgėja Europoje sėkmingai ir valstybės narės tikrai galima į valstybės tikrai pakankamai gerai įtrauktos jau į tos tinklus ir elektroninė sistema um, pakankamai gerai veikia, kur um, keičiamasi uh, socialinės apsaugos sistemų duomenimis. Tai aš manau, kad būtų galima panaudoti egzistuojančias priemonės ir mane neramina tie 2 milijonai eurų pirminė kaina, kokia yra skaičiuojama, kiek kas met kainuos šios platformos sukūrimas. Uh, o dar papildomi 220 tūkstančių eurų e, numatyti kelionėms bei kitoms išlaidoms. Aš sutinku, taip, mums reikia kovoti su šia problema, tačiau reikia tai daryti efektyviai ir taupiai. June Collins. Thank you, Chair. Undeclared work. Ačiū pirmininkė, nedeklaruotas darbas, netikros darbo sutartis tikrai daro didžiulių problemų valstybėms narėms ir jungtiniai karalystiai, pažiūrėjau, yra prarandama daug mokesnių pajamų, yra sukčiaujama mokesčių srityje, bet to naudojasi žmonėmis neskrubulingi darbdaviai ir nusikaltėliai. Todėl jungtinė karalystė sutinka, kad teisės aktai turi būti sukurti, kovoti su šiomis problemomis, užtikrinant, kad tie, kurie sukčiauja, kurie nemoka reikalingų mokesčių socialinių socialinių įmokų būtų patraukti atsakomybę. Tačiau šie teisės aktai turi būti patvirtinti mūsų demokratiškai išrinktų ir mm, visuomenė atskaitingų politikų nacionalinių lygmenių, o ne demokratiško europinio lygmens politikų. Iš tikrųjų, tos problemos, kurios, sukeliam, kurios yra e, Europoje, yra atvirų durų e, politikos problemos ir šie teisės aktai tik tai pabrėžia, kad ta politika nė ir neįmanoma gyventi praktikoje. Jeigu 500 milijonų e, žmonių neturėjo teisės dirbti, gyventi, gauti mm, e, išmokų Junktinėje karalystėje, jeigu mes e, kontroliuotume mūsų sienas su darbo leidimų sistema, kuri protingai veiktų, tai tada mes realiai galėtumėm kovoti su nedeklaruojamu darbu ir netikromis darbo sutartimis per parlamentinį procesą be papildomo ES kišimosi, nereikalingo kišimosi į mūsų nacionalinę nacionalinę teisę. Taigi aš manau, kad šie siūlomi teisės aktai iš tikrųjų e, tik tai dar vienas ženklas, kaip es griebėsi valdžios e, dar vienoje srityje, o užimtumo ar mokesčių teis teisės aktai yra priimami, kurių nereikia. Junktinė karalystė nori, um, kad nebūtų dar kartą stiprinama integracija per kit, per atbulinės duris. Iš tikrųjų, taip, to yra siekiama padaryti šiuose sritise. Aš visiškai prieštarauju tam, kad 2,1 milijono ES mokesčių mokėtojų pinigų būtų sumokėta už dar vieną diskusijų forumą, kur delegatai tik tai aptarinėtų problemas. Taip pat aiškiai, aišku, kad visiškas yra atotrukis nuo realios ekonominės situacijos, kad nėra suprantama situacija ir iš tikrųjų mokesčių mokėtojų mokėtojai nori, kad būtų mažiau pinigų švaistoma, mažiau būtų priminėjama teisės akto. Junktinė karalystė um, uh, prieštarau šiam pasiūlymui ir e, siūlo visiems tą patį padaryti. So, möchte die Kommission noch mal dazu sprechen? Ar komisijos atstovai norėtų pakomentuoti? Prašau. Iš tikrųjų, man e, malonu atsakyti į parlamento narių klausimus. Visų pirma, atsaky, atsakysiu ponios Steinruk ir ponios Ribero pastabas dėl socialinių partnerių vaidmens. Manau, kad čia turime kalbėti apie du dalykus. Viena vertus, egzistuoja socialiniai partneriai ES lygmenių. Tai yra e, pramonės, tam tikros pramonės sektoriaus atstovai, Ir to, to, tos organizacijos turi stebėtojo vaidmenį kitose forumuose. Kiek žinau, tuose kitose forumuose tai yra labai aktyvus stebėtojai ir aš noriu atkreipti į parlamento narių dėmesį į e, pasiūlymo penktąjį straipsnį. Tai yra svarbiausias straipsnis, nes jame valstybės narės raginamos koordinuotai užtikrinti galimybę dirbti holistiškiau. Ir tame straipsnė taip pat numatyta, kadangi mes suprantame, jog nacionaliniu lygmeniu svarbu vaidmenį vaidina socialiniai partneriai, e, dar, dar, darbdavių atstovai, bet profsąjungos. Ir kai kurios valstybės narės yra įgyvendina tikrai veiksmingas strategijas. Nacionaliniu ir vietos mastu bendradarbiaujant su, vie, su socialiniais partneriais. Tas strategijas tikrai reikia vertinti. Ir, ir valstybių narių delegacijos toje tame naujam, naujai kuriamame forume galėtų apimti ir socialinių partnerių atstovus kur, kurie dalyvautų toje veikloje. Mokesčių klausimai. Noriu Jums priminti, kad platforma savo darbe yra įgaliota domėtis iki šiol įdėktų priemonių veiksmingumu. E, šis pasiūlymas yra paremtas sutarties 153 straipsniu ir tai reiškia, kad mes turime E, dirbdami remtis tomis galiomis, kurios yra suteiktos remiantis tuo juridiniu pagrindu. Ir taip pat norėčiau priminti, e, jog tas juridinis pagrindas, pagal kurį galima Europos mastu mastu tvirtinti paramos priemonės, skirtas papildyti valstybių narių veiksmams, nėra teisėkuros priemonė, tai nėra reglamentas. Šis pasiūlymas yra skirtas, šiuo pasiūlymu ku, siūloma sukurti platformą, formą, kurios tikslas suderinti valstybių narių teisės aktus, nors padaryti tai gal, galės išlaiko valstybės narės, atsižvelgdamos į savo darbo rinkos ypatybės. Biudžetas numatomas šiai platformai. Kol kas tai yra preliminarus biudžetas, numatomas keliarių metų laikotarpiui. Komisija planuoja per metus skirti 2,5 milijono eurų e, mokymų organizavimui, kad būtų užtikrintas reikalingas e, praktinis bendradarbiavimas, kad e, valstybių atstovai susirinkę parengtų ir įdėktų pagrindinius principus. Bet kaip jau sakiau, tai nesusijęs su valstybių narių taikomų priemonių, valstybių narių finansinių poveikių. Ačiū. Rugsėjo ketvirtąją paskirsime pranešėją šiam klausimui. Norėčiau taip pat išsakyti keletą pastabų Mes jau sva, kalbėjome apie tai, kaip, kaip užtikrinti profsąjungų teisės ir ar joms neturėtų būti suteikta daugiau galių. Ši nauja priemonė, naujai kuriama platforma neturėtų netinkamai panaudoti kaiminystės bendradarbiavimo. Kaip žinome, su nedeklaruojamu darbu siejamas siejama nemažai nusikaltimų, todėl mes turime bendradarbiauti rengiant visus kitus pasiūlymus skirtus kovai su nedeklaruojamu darbu ir kad tai papildytų kitas politikos priemonės. Prašau, Danuta. Noriu pasitikslinti, jūs kalbėjote apie 2,5 euro vienam gyventojui, tiek kainuos platforma, aš teisingai supratau. Noriu pasitikslinti ir išaiškinti, ar aš teisingai supratau, ką jūs sakėte. Jūs sakėte, kad viskas kainuos 2,5 euro vienam gyventojui Europos Sąjungoje. Tiek kainuos tos platformos sukūrimas. Aš sakiau, kad komisija e, tos platformos sukūrimui yra numačiusi skirti 2,5 milijono eurų per metus, kad tai yra mm, kol kas preliminarus metinis vidurkis ir kad tai mm, visai protingai pagrista suma, atsižvelgiant į nedeklaruojamo darbo mastą Europoje. Tai ačiū. Ačiū. Taigi tuo baigiame penktojo darbo tvarkės punkto svarsimą. Toliau turime e, pas patvirtinti kitą, kito posėdžio vietą ir laiką. Bet prieš tai norėčiau padėkoti sekretoriatui iš šio posėdžio surengimą. Man atrodo, kad tai buvo tikrai nelengva užduotis ir tapęs pirmininku, aš suprantu, kad tai tikrai nelengva. Ir e, pirmininkas taip pat dėkoja vertiems. Noriu vis, palinkėti visiems. Uh, geros vasaros, gerų atostogų. Tikiuosi, kad visi grįšite palisėję ir pasirengę darbui komitete. Mūsų Kitas posėdis e, vyks rugsėjo 3 nuo 15 iki 18.30 ir taip pat rugsėjo 4 nuo 10 val. 12.30. Geros vasaros.